anche i rappresentanti delle altre commissioni, in particolare della Commissione Petizioni e della Commissione Libe, che fossero presenti. Intanto darei subito la parola a chi vuol parlare per primo, eh, l'onorevole Gurmai, l'onorevole Lamassur. Onorevole Lamassur, ha la parola. Oui, merci Monsieur le Président. Euh, avec Zita, nous avons tiré au sort et, et donc je, je ferai l'introduction et elle fera la conclusion, notamment pour présenter les, les amendements de compromis. Euh,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 strongly believe it is important uh, for the future. And don't forget that uh, the Lisbon Treaty anniversary will be uh, very soon. And if you could give a nice present for our European citizens, yes, we could make it. Thank you very much. Grazie. Allora apriamo la discussione e ha chiesto per primo di parlare, eh, no, dunque do la parola appunto come è doveroso eh, alla collega.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 uh, uh, paragraph of uh, the C- uh, C- Culture uh, Committee uh, where you propose that the uh, Commission should be assisted by an independent uh, committee. Turėtų padėti nepriklausomas komitetas. Aš čia nesuprantu, ką reiškia nepriklausomas. nenoriu, kad ši procedūra būtų per daug išplėsta, kad ji taptų per daug grėmėsdiška ir per daug sudėtinga. Nes juk yra, bus pakankamai paprasta pasakyti, ar iniciatyva yra priimtina ar ne. Ačiū. Sì, onorevole Daff, onorevole Guerrero. Ačiū, ponai Daff, ponas Guerrero. Ačiū, pirmininkė. Labai aiškiai prisimenu, kad kai pirmą kartą kalbėjome apie piliečių iniciatyvą savo komitete, jūs, ponas pirmininkė, ponas Kasinį, kalbėjote apie šitos iniciatyvos svarbą ir apie tai, kad būtina suteikti papildomą tokį stimulą piliečių iniciatyvai. Tai yra būtina sudaryti galimybę piliečiams aktyviai dalyvauti ES gyvenime. Ir jūs sakėte, kad tai nėra vien tik institucinis projektas. Tai nėra vien tik tai politinėms institucijoms skirtas e, dalykas. Tai yra priemonė skirta tiesiogiai piliečiams. Arba kitai žodžiais tariant, tai turėtų būti priemonė, uh, ES toliau stiprinti ir kurti. Bet kartais likimas pasisuka labai įdomiai. Jeigu mes rytoj pritarsime balsuodami šitam pranešimui, ir tai bus padaryta likus tik tai kelioms valandoms iki Lisabono sutarties e, vienerių metų sukakties. Ir tai būtų tikrai e, toksai reikšmingas žingsnis. Bet pažiūrėkime, apie ką mes kalbame. Ponas Daf minėjo, kad kalbėdami apie piliečių iniciatyvą turėtume nepamiršti ES pilietiškumo savokos. Mes e, šit iniciatyva, šitas, šita priemonė yra skirta ES piliečiams. Tai yra tiems piliečiams, kurie yra suinteresuoti, kurie domisi dalykais, kurie gali būti naudingi visiems. Tad iš principo tai yra politinė teisė, kuri yra suteikiama ES piliečiams. Ir jie šitą teisę gali pasinaudoti to panorėję. Ir aš sutinku su ponu e, Andrew Duff, e, kai jis sako, kad neturėtumėm paukoti šitos iniciatyvos ar šitos priemonės kokybės, vien paukoti šitos priemonės kokybės tam, kad, vien tam, kad jinai būtų greitai priimta arba prastumta. Tikrai buvo įdėta daug darbo, taip instrumentas yra gerai ap, a, apsvarstytas ir dar tikriausiai būtų galima jį toliau tobulinti artėjančiuose ar trilogo posėdžiuose. Bet kol kas tai, kas nėra aišku, yra aišku ne todėl, kad yra neaiškiai išdėsti, bet todėl, kad skiriasi pozicijos. Ir mes dar turime galimybę tuos neiškumus pašalinti dar prieš balsuodami dėl pranešimo. Kągi bandau pasakyti? Na, tik vien dėl to, kad mes nesugebame susitarti dėl kai kurių dalykų, tai, nėra, tai dar nereiškia, kad pranešimas nėra aiškus. Ir tai dar nereiškia, kad mes to susitarimo negalėtumėm pasiekti balsuodami prieš arba už pranešimą. Bet e, turime užtikrinti taip pat, kad pranešėjai turėtų pakankamą savo nuožiūros laisvę. Ir todėl, vėlgi prisimindamas tai, ką jūs sakėte, ponas pirmininkė, taip iš tikrųjų pateikta daug pakeitimų, bet visi jie pateikti dėl vieno, dviejų, galbūt trijų klausimų. Ir todėl, mano manimu, būtų labai naudinga, kad jeigu kokios frakcijos ar grupės turi tikrai tokių na, prieštaravimų dėl vieno ar kito dalyko, tai tie prieštaravimai turi iš, iš, būti išsakyti ir tada galėtumėm balsuoti. Ne, aišku, ne, tikriausiai neverta tikėtis, kad bus pritarta pasiūlymui nustatyti 16 metų ribą piliečių iniciatyvos teikimui ar, ar pasirašymui. Bet yra kitų dalykų, dėl kurių galima balsuoti ir patobulinti šitą priemonę. Ponas Lemusur daug kalbėjo apie šitą priemonę ir apie tai, kad būtų organizuojami viešiai klausimai. Klausimas yra, kaip tai padaryti. Ar tie viešieji klausimai turėtų būti organizuojami parlamente su komisijos pagalba, ar pavyzdžiui, kad šito komiteto nariai kažkokiu tai būdu sudalyvautų tose viešuosiuose klausimuose. Ir galiausiai jūs taip pat klausėte dėl e, įsigaliojimo datos, kada reglamentas įsigaliotų. Manau, kad mes nenorėtume laukti ilgiau nei metus, pakol šita, šitas instrumentas įsigalios. Neturėtumėm jo vilkinti, nes priešingą atveju susidarys įspūdis, kad mes tiesiog uh, kalbame apie tos dalykus, kurie įdomus mums ir, ir nesirūpiname piliečiais. Tad tikrai reikėtų apsispręsti nuo tada dėl datos, kada šitas reglamentas turėtų įsigalioti. Ir mm, mano manimu šeši mėnesiai, siūlomi šeši mėnesiai valstybėms narėms pasiruošti yra mm, tinkamas terminas. Ir tiek turėtų pakakti, tas terminas neturėtų būti pratestas. Pranešiai taip pat pateikė terminą, kada turėtų būti peržiūrėtas instrumentas, tai yra po trijų metų ir, arba penkių metų, bet man atrodo, kad trys metai būtų geras momentas po trijų yra peržiūrėti šitą instrumentą. Tada jau pamatysime, ar instrumentas yra paklausus, ar juo naudojusi piliečiai reiškia iniciatyvas. Taigi trys metai yra kaip tik tas laikas, per, po kurio galima būtų atlikti įvertinimą. Toliau, ponas Ikuero. Ačiū, jūs paminėjote ir keletą mano anksčiau išsakytų pastabų, bet aš noriu dar sėki pabrėžti, kad amžiaus cenzo klausimas turi būti sprendžiamas arba pačių valstybių narių, arba nustatant minimalų amžių, kuris e, yra e, taikomas e, į rinkimų teisį. Dabar įvairiose valstybėse narse tai gali būti 18 arba 21 metai. Ir aš manau, kad kai kuriuose valstybėse narėse netgi yra skirtumas, nuo kada galima balsuoti rinkimuose į skirtingus rūmus. Na, tai dar yra svarstytinas klausimas. Aš manyčiau, kad būtų geriau, kad būtų nustatytas 18 metų cenzas, o ne 16. Dėl piliečių, kas, kas, turėtų, kas turėtų teisę pasirašyti iniciatyvas. Na, iniciatyva tai Yra dar vienas klausimas, kuris yra įtinglaužiai susijęs su pilietiškumo ta savoka. Ir mes, jeigu mes nenus, ne, neapsispręsime, jeigu dėl griežto tokio pilietiškumo savokos apibrėžimo, tai galiausiai visas pasaulis galės teikti iniciatyvas. Ir galiausiai dėl terminų kai kurios valstybės narės neturi e, sistemos leidžiančios e, piliečiams taip tiesiogiai dalyvauti. Taigi toms valstybėms narėms e, tai yra visiškai naujas dalykas ir jiems, joms reikia suteikti laiko. Aš, pavyzdžiui, turiu omenyje Italiją. Bet kitose valstybėse narėse jau galioja panašus teisiniai principai. Ir Aš ir tiesą sakant, e, jūsų pasiūlymo 13 straipsnėje yra teigiama, kad e, iniciatyvos organizatoriai yra atsakingi, turi pilietinė ir teisinė atsakomybė už neteisingą duomenų naudojimą, neteisingų duomenų pateikimą ar, ar ar, ar neteisėtą parašų rinkimą. Tad tai reiškia praktiškai, kad reikėtų atsižvelgti ir baudžiamąją teisę, tai yra, e, tarkim, parašų klastojimas jau būtų nusikaltimas ir E, reikia numatyti atitinkamus veiksmus baudžiamosiose įstatymuose. Tam padaryti, jeigu tokių veiksmų nėra numatyta valstybių narių baudžiamoje teisėje, tai tą padaryti reikia laiko. Toliau siūloma numatyti šešių ar devinių mėnesių, e, kad būtų galima sukurti tą parašų rinkimo sistemą. Tačiau valstybės narės turi šešis mėnesius tik tai tam, kad pasiruoštų įgyvendinti šitą mechanizmą. Ir nepamirškite to. Tai yra komisijai parašų rinkimo sistemai sukurti reikia, na, na siūloma 6-9 mėnesiai, o valstybėms narėms pasiruošti reglamentai gyveninti 6 mėnesiai. Uh, Tad mes čia turime kažkaip tai suderinti tuos terminus. Jeigu to nepadarysime, tai gali iškilti labai prieštaringų situacijų, gali atsirasti ginčių. Na, kita vertus, e, piliečių iniciatyvos mechanizmas yra labai svarbus ir mes negalime nuolatos atdėlioti jo įgyvendinimo. Tai va, norėjau pabrėžti šituos e, kelis aspektus. Rytoj manęs posėdėje nebus, bet aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mano pastabas. Toliau ponas Bruns. Uh, Ačiū. Norint, kad iniciatyva būtų priimtina, turi būti pakankamai rimta, neturi prieštarauti Europos vertybėms. Aš jau sakiau, kad aš prieštarauju tokiems kriterijams, kadangi jie yra subjektyvus ir e, varžo laisvę. Tačiau apie tai dabar nekalbėsiu. Kitas dalykas - komisijos kompetencija. Pagal komisijos reglamento projektą yra sakoma, kad jeigu iniciatyva yra piknaudžiaujama arba jį prieštarauja vertybėms, tai ji neturi būti registruojama. Ketvirto, antros straipsnio ketvirtame dalyje, ketvirtoje dalyje pasakyta, kad iniciatyva neturi būti registruojama atsižvelgiant į kriterijus, mano minėtus kriterijus. Be to, antrame priedė yra pasakyta, kad pasiūlymuose turi būti nurodytas teisinis pagrindas registruojant iniciatyvą. Taigi galima daryti prielaidą, kad registruoti gali būti atsisakyta, jeigu komisija padarys išvadą, kad teisinis pagrindas neegzistuoja. Aštuntame straipsnėje pasakyta, kad e, sprendimas dėl priimtinumo bus priimtas surinkus 300 parašų. Galbūt apie tai jau buvo kalbama. Norėčiau sužinoti, ar čia nėra kokio nors prieštaravimo Mendes de Vigo. Ponas Mendes de Vigo. Ačiū pirmininkė. Šiandien ir rytoj mūsų nagrinėjami klausimai yra labai svarbus, kadangi šis klausimas yra siejamas su tam tikrais lūkesčiais. Ir antras dalykas, mums šis dalykas klausimas labai svarbus. Aš prisimenu, kad konvente tik todėl, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas sudarė sąjungą ir ypač pono Lamasūro dėka mums pavyko galiausiai susitarti dėl piliečių iniciatyvos konstitucijos projekte. Taigi mes iš pat pradžių rėmėme šį dalyką. Ir kiti sakė, kad praėjus metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo mes galiausiai pradedame įgyveninti šią iniciatyvą. Tai yra labai teigiamas dalykas, bet viskas nėra taip jau paprasta, kaip sakė ponia Gurmai ir ponas Lamasūras. Tai siejasi su politiniais klausimais ir tam tikrais techniniais aspektais. Ir dažnai mes susidurėme su tais klasikiniais sunkumais kurios lemia tai, kad ES yra 27 valstybės narės. Manau, kad keli dalykai yra visiškai akivaizdus. Kalbame apie piliečių teisėkūros iniciatyvas. Mes nekalbame apie asmenis, kurie teisėtai gyvena ES. Jeigu būtume norėję to, būtume tai ir pasakę. Taigi kalbame apie ES piliečius. Ir mes neturime dabar peržengti to, ką, kas pasakyta sutartyje. Juk mes galiausiai tą sutartį rengėme. Taigi čia viskas turi būti visiškai aišku. Ir dabar sureaguosiu tai, ką sakė ponas Brons. Reikia kalbėti apie ES įgaliojimus, jeigu tai neįeina į ES įgaliojimus rytį, tai mes negalimtis veiksmų. Ir neturime sukelti nepagristų lūkesčių dėl piliečių iniciatyvos. Ir man nėra žinomas ne vienas nacionalinis teisės aktas, kuris leistų per piliečių iniciatyvą keisti sutartį. mūsų nustatytas e, mechanizmas leidžiantis keisti sutartį yra labai sudėtingas. Jis yra įtvirtintas 48 straipsnėje. Politinių požiūrių tai būtų labai delikatus dalykas, techninių požiūrių praktiškai neįmanomas, taigi aiškumo reikia iš pat pradžių. Yra keletas kitų aspektų, už kuriuos norėčiau padėkoti pranešėjams, taip pat ir poniai Volis Reikia, kad tai būtų piliečiams palankus teisės aktas, kad jis būtų kaip galima paprastesnis, kaip galima aiškesnis piliečiams. Žinoma, sunku sukurti pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvės ir dar keletas dalykų, kurie bus svarbus mūsų pranešėjams derantis su taryba juos jau paminėjo ponas Lamasur. Taigi, parašų rinkimo ir patvirtinimo arba autentifikavimo klausimas. Tai turi būti daroma valstybėse narėse. Kadangi tuo turi pasirūpinti valstybės narės, mes negalime valstybėms narėms primesti taisyklių. Mes Europoje sakome, kad didžiuojamės tuo, kad esame susivienyje įvairovėje. Taip ir yra. Mes turime pripažinti skirtumus, turime bendradarbiauti, turime tikėti sąjungą, bet reikia prisiminti, kad galiausiai valstybės narės taikys tokias taisyklės, kurias laikys teisingomis ir mes turime pasitikėti valstybėmis narėmis. Be to, Turime pasirūpinti, kad e, šis, ši priemonė būtų gyvendinama rimtai, kad ji turėtų tam tikrą svorį. Kaip sakė ponė Tain, e, Berlyne gali būti daug Hanšmitų ir norint įsitikinti, koks asmo tai yra, reikia patikrinti jo tapatybę. Taigi turime pasirūpinti, kad ši priemonė būtų saugi, pagrista ir kad ją būtų įmanoma patikrinti. Ir čia paskutinį žodį tars valstybės narės, o aš jomis visiškai pasitikiu. Manau, kad juk galiausiai reikia kurti tokius santykius, kurie būtų grindžiami tarpusavio pasitikėjimu. Noriu pritarti tam, ką sakė ponas Daf tie privalomi viešieji klausimai tikrai gali būti nereikalinga našta. Ir jų, jie gali būti būtini, jų gali ir nereikti. Komisija žinos, ka, kas yra gera iniciatyva ir imsis tolesnių veiksmų. Taigi iniciatyvos turi būti palankios ir piliečiams, bet palankios ir komisijai. Tai yra, kad neturi būti primetama per daug nereikalingų reikalavimų. Toliau dėl įsigaliojimo. Suprantu, ką turi galvoje ponas Kazinį. Bet vis dėlto manau, kad būtų neteisinga per daug toli nueiti ES lygių tuo tarpu, kai valstybės narės dėls priimti įgyvendinimo nuostatas. Čia reikia kompromiso ir ponia Kazinį jūs labai teisingai pasakėte, kad reikėtų numatyti 6-9 mėnesius komisijai mechanizmui sukurti ir tiek pat laiko. Ir šešis mėnesius valstybėms narėms, bet gal reikėtų visiems numatyti vienodą laikotarpį. Toliau Buvo pateikta dar viena pastaba, e, dėl kurios kilo didelės diskusijos mūsų frakcijoje. Buvo klausima, ar Europos parlamento nariai galėtų tapti lobistais, tam tikros iniciatyvos lobistais. Pirmininkė, aš manau, kad piliečių iniciatyvos yra skirtos piliečiams. Žinoma, mes, Europos parlamento nariai, taip pat esame piliečiai, bet mes savo iniciatyvas teikiame kitais būdais ir apie tai turėtume ir pagalvoti. Tikrai kai kurie kolegos šiame parlamente pradėjo teikti piliečių iniciatyvas. Bet aš manau, kad taip yra supainiojami mūsų vaidmenis ir to reikėtų vengti. Aš noriu, kad piliečių iniciatyvos būtų skirtos piliečiams, o ne tiems asmenims, kurie taip pat yra piliečiai, bet jie yra geriau organizuoti ir gali pasitelkti kitas priemonės. Baigdamas noriu pasakyti, kad EPP frakcijai šis klausimas yra labai svarbus. Mes išnagrinėjome daugelį pateiktų pakeitimų ir tai rodo mūsų susidomėjimą šiais klausimais. Manau, kad rytoj įvyks geras balsavimas. Žiūrėsime, ko bus galima pasiekti dėrybų metu ir manau, kad bus suformuota tokia politinė pozicija, kuri suteiks mums tam tikros veiksmų laisvės. Jūs žinote, kad vienoje mm, rinkimų sistemoje, kuri gerai pažįstama ponui Alenui, mm, yra sakoma, kad pirmame e, raunde, pirmame turė sakoma, jūs sakote, ko norite, antrame turė jūs jau priimate sprendimus. Taigi, rytoj vyks balsavimas ir manau, kad e, rytoj bus gera diena ir piliečiams, ir Europos parlamentui. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs labai gerai pasakėte, kad mes turime padaryti viską, kad ši iniciatyva būtų piliečių iniciatyva. Ši priemonė yra puikiai ir aš norėčiau pasakinti pranešėjus. Rengiant šį pranešimą, jie dirbo iš ties labai daug. Ir kaip pasakė Zita Gurmai, o aš beje, ko gero, poniai įkyrėjus su visais savo reikalavimais, mes visi dirba, e, dirbome sutelktinai ir aš norėčiau jai padėkoti už tai, kad ji kantriai išklausydavo mano reikalavimus. Mes norime, kad e, ši priemonė būtų taikoma sėkmingai, mes visi dėl to sutarėme. Mes visi suprantame, kad e, piliečinė iniciatyva neturėtų būti labai sudėtinga. Vienas svarbus dalykas yra identifikavimo numeris, tapatybės numeris. Tik tai taip galima bus iš tikrųjų sekti, kas pasirašė po, po kiekvieną iniciatyvą, nes kitaip to padaryti bus tikrai neįmanoma. Mes jau girdėjome apie Hansą Šmitą. Gal tai buvo tiesiog sutapimas? O gal ir ne. Toliau klausimai. Viešos konsultacijos. Panašu, kad e, jos bus rengiamas pagal pernydik sudėtingą procedūrą. Jei mes norime, kad diskusijos apie Europos ateitį ir tai, kokios Europos norime, neapsiribotų vien trijomis institucijomis, Turime labai rimtai pagalvoti apie tai, kokios tai būtų viešusios konsultacijos. Aš žinau, kad e, rengti tokius renginius nėra lengva, tačiau manau, kad bet kuriuo atveju turime pagalvoti apie tai, kaip e, ją galima būtų supaprastinti. Pilietinė visuomenė, pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos. Mes visuomet kalbame apie tai, kad mes norime, kad mūsų dialogas apimtų kuo daugiau veikėjų, kuo daugiau įvairių subjektų, kad jame dalyvautų ne vien politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Parlamente mes rengėme teisės aktus. Ir mes turėtume dirbti pirmiausia parlamente. Visas mūsų uh, dėmesys turi būti sutiltas į tai, kas vyksta parlamente. Tačiau, kaip žinia, politinės partijos veikia ir už parlamento ribų. Aš pritariu tam, kas sakė, kad Europos parlamentas neturėtų dalyvauti rengiant šias iniciatyvas. Profsąjungos, nevyriausybinės organizacijos, taip, tai turėtų būti jų darbas. Kiekvienoje partijoje yra žmonių, kurie dirba, dirba sąžiningai ir jie atstovauja pilietiniai visuomeniai. Ir aš manau, kad mes turime leisti partijų nariams dalyvauti rengiant šias iniciatyvas. Be to ir profsąjungos galėtų tikrai labai sėkmingai prisidėti prie šio darbo. Skaidrumas yra labai svarbu. Ar tai būtų finansavimo ar kitoks skaidrumas. Negalime sakyti, kad nelei, turime neleisti partijoms dalyvauti rengiant piliečių iniciatyvas. Mes, Europos parlamentarai, tai iš tikrųjų neturėtume dalyvauti šiame darbe. Panašios priemonės nėra buvę pasaulyje mūsų nuomonės gal kiek skiriasi, tačiau aš nebijoju, kad mes sugebėsime viską suderinti ir galiausiai, kai šis dokumentas pasieks plenarnį posėdį, aš tikiuosi, jam bus pritarta didelė balsų dauguma ir dėkoju pranešėjams dar kartą. E, e, dėkoju. Ponui Grüteriui, dabar ponė Tain. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti kelis dalykus. Pirmiausia, darbo tvarkaraštis. Man yra visiškai aišku, kad mes turime siekti, kad šiam dokumentui būtų pritarta per pirmąjį svarstymą. Ir todėl aš pritariu tam, ką pasakė pirmininkas e, šio klausimo. Bet aš manau, kad e, valstybėms narėms reikia suteikti galimybę svarstyti e, šį dokumentą vienerius metus. Manau, kad šio laiko tikrai joms reikia. Neturime, negalime spausti valstybių narių apsispręsti per pusmetį, nes e, kartais valstybėms narėms gali e, tekti pakeisti svarbes teisės nuostatas, pavyzdžiui, susijusias su e, asmens duomenų apsauga, su kitais svarbiais dalykais. Ir ne visos vyriausybės gali būti pasirengusios šiam darbui. Vokietijoje, pavyzdžiui, bus svarstoma tais atvejais, kai, ką e, daryti tais atvejais, kai nesurinkama pakankamai parašų. Pavyzdžiui, jei e, e, bus surinkti nemažai parašų, bet nepakankamai, ką daryti tokiu atveju. Gal galima būtų perkelti šios parašus, rengiant kitą iniciatyvą. Bet to, ar reikės žmonėms atlyginti už tokį darbą, ar ne? Dar norėčiau padėkoti poniai Tun, kadangi ji kalbėjo apie tai, kad uh, nei nacionalinių parlamentų, nei Europos parlamento nariai neturėtų turėti teisės dalyvauti e, piliečių iniciatyvos organizacinėme komitete. Aš tam visiškai pritariu. Tai yra piliečių iniciatyva, o pilietis pagal apibrėžimą yra fizinis asmuo. Ir aš manau, kad pagal 2.2 punktą turėtų būti tikrinama tapatybė ir labai dažnai tai, tai taip pat užtrunka. Ir todėl aš manau, kad vyriausybėms narėms turime palikti galimybę taikyti savo nacionalinės nuostatas šiuo klausimu. Girdėjome ir apie profsąjungas, Ir aš manau, kad profsąjungos be abejo turėtų turėti galimybę dalyvauti parašų rinkimo kampanijoje, tačiau organizacinėme komitete e, jiems neturėtų būti e, skirtų vietų. Liberaldemokratų frakcijoje nesutarėma yra dėl to, Ar tik tai ES piliečiams leisti pasirašyti po iniciatyvą, ar leisti ir trečių šalių piliečiams tai daryti? Na, Vokietijos delegacijos Aldi frakcijoje vardu aš galiu pasakyti, kad e, mes manome, jog e, valstybėms narėms bus labai sunku patikrinti, ar asmuo kuris turi teisę nuolat gyventi šalyje, e, turi teisę pasirašyti e, e, po iniciatyvą ar ne. Ir įsivaizduokime, pavyzdžiui, kad į Europą atvyksta labai daug kinų. Ir galbūt jie nori, kad būtų patvirtintas koks nors pasiūlymas, kuris yra visiškai nenaudingas Europai. Ir žmonių, kinų gali būti tiek daug, kad jie susivienys ir surinks pakankamai e, parašų. Toliau, amžiaus cenzės. Aš pasisakyčiau už 18, 18 e, metų cenzą, kadangi tai e, atitiktų valstybių narių galiojančias nuostatas. Apskritai aš manau, kad valstybės narės pačios turėtų apsispręsti, koks turėtų būti leistinas iniciatyvos pasirašymo amžius. Toliau parašų rinkimas. Aš pritariu peticijų komitetų, komiteto nuomoniai šiuo klausimu. Komisija negali to organizuoti, kadangi ji turi išlikti, išlikti neutrali. Gal Europos parlamentas galėtų prisidėti prie prašų rinkimo ir gal mūsų Europos parlamento peticijų komitetas e, būtų tinkamas komitetas tokiam darbui atlikti. Jei piliečiai turės e, rinkti parašus per komisiją, tuomet kokia tai bus piliečių iniciatyva. Lekovskį. Dėkuoju, panas Tarkovski. Tris dalykus noriu labai trumpai pasakyti. Daug kas kalbėjo apie tai, kas turi turėti teisę pasirašyti piliečių iniciatyvą. Sutartyje labai aiškiai yra pasakyta, kad tai turėtų būti e, gan didelio na, e, valstybių narių skaičius piliečiai. Tačiau aš norėčiau pateikti pozityvesnį argumentą. Mes nuolatos kalbame apie tai, jog mums reikia kurti e, europiečių savoką, reikia ją stiprinti. Ir Mastrusios startėje kalbama apie Europos pilietybę. Ir aš manau, kad piliečių iniciatyva yra viena iš iniciatyvų, kuri įprasmina visus mūsų pasiūlymus dėl Europos pilietybės. Ir mes ga galime padaryti Europos pilietybę kur kas patrauklesnė, tvirtin, e, dėgiami šią piliečių iniciatyvos priemonę. Kiek žmonių ateina rinkimus, pavyzdžiui, pažiūrėkite. Aš manau, kad šiandien mes turime galimybę įtikinti mūsų piliečius, jog būti Europos piliečių yra labai smagu, įdomu ir naudinga. Ir tuomet mes galėtume propaguoti Mastrikto sutartyje įtvirtintą pilietybės savoką. Be abejo, turime laikytis sutarties. Tačiau, aiškinami piliečiams, e, kas tai yra per priemonę, turime pabrėžti teigiamus jos, jos aspektus ir pasakyti, kad būti Europos piliečių yra labai naudinga. Toliau, e, iš valstybių narių skaičius. Aš manau, kad mes turime elgtis nuosekliai. Kai kalbėjome apie gilesnį bendradarbiavimą, taip pat kalbėjome apie tam tikrą e, reikšmingą valstybių narių skaičių. Aš manau, kad būtų nenaudinga dabar skaičiuojant, e, nustatant, koks tai turėtų būti e, skaičius, taikyti kokius nors kitus, kitokius kriterijus, nei taikėme anksčiau. Šiandien turime spręsti dilemą, ar nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai turi turėti teisę prisidėti prie piliečių iniciatyvos. Aš suprantu ir tuos, kurie teigia, kad mes galime dalyvauti politinėme gyvenime turėdami savo parlamentinės priemonės ir suprantu tuos, kurie teigia, kad mes taip pat esame Europos piliečiai. Ir Alano pateikti argumentai man labai patiko, nes e, tikrai bus nemažai situacijų, kai nacionaliniai parlamentarai įsitrauks į piliečių iniciatyvos darbą. Aš jau dabar galiu Jums pasakyti iš savo patirties, kad žmonės labai dažnai į mus kreipiasi, kaip mes galėtume padaryti tą ar aną. Gal Jūs padėtumėt mums e, e, surenkti tokį ir tokį e, piliečių komitetą. Gal egzistuoja kokios taisyklės. Ir aš manau, kad mes iš tikrųjų galime padėti piliečiams. Aišku, veikia skaidrų taisyklių. Jei mes galime padėti piliečiams e, susiburti, tai būtų puiku. Ir, jeigu, ir tuomet mes galėtume dirbti organizac, e, organizacinėme komitete. Tačiau kartu mes norime ir žmonėms pasakyti, kad mes ir taip jau dirbame parlamente ir dalyvaujame politinėme gyvenime, todėl mums nereikia pri, e, prisidėti prie savo prašais prie piliečių iniciatyvos. Ir manau, kad jeigu parlamentarai žinotų, kad jie gali paremti kokias nors iniciatyvas, tam, kad jų piliečiai žinotų, kad jie pritarė tokiam, vienokiam ar kitokiam pasiūlymui, tačiau jų parašų, pavyzdžiui, galima būtų neskaičiuoti, kad skaičiuojami yra pasirašysiųjų balsai. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponas Jėtimakė. Pone Jėtimakė. Ačiū, pirmininkė. pasistengsiu ilgai nekalbėti. Paminėsiu tik 3-4 dalykus. Dėkoju pranešėjam už jų atliktą labai svarbų darbą. Ir pačiame to darbo, pačioje to darbo pabaigoje mes neturime prarasti budrumą, turime labai kruopšiai jį atlikti iki pat galo, nes tai yra labai svarbus instrumentas visiems Europos piliečiams. Būtų gaila, jeigu visas mūsų darbas būtų nesėkmingas. O dabar prie pastabų. Aš sutinku su tuo, kad instrumentas turi būti skirtas piliečiams. Manau, kad visi tam pritars ir tą patį sako. Bet ką tai reiškia? Man, pavyzdžiui, tai reiškia, kad turėtų būti galimybė skūstis e, Europos teisingumo teismui ar kontrolieriui dėl kokiu nors ne, neteisingo administravimo. Aš tikiuosi, kad tokio neteisingo administravimo atveju nebus, bet tokia galimybė uh, turi vis dėlto būti numatyta. Toliau, aš manau, na, aš žinau, kad galima kreiptis į teismą, bet tai būtina įrašyti į tekstą, kad kiekvienas galėtų paskaityti ir žinotų. Toliau kitas dalykas. Priešingai negu mano kolegos kai kurie, aš manau, kad labai svarbu, kad visi teisėtai gyvenantis, nuolatos gyvenantis ES valstybėse narėse turėtų teisę pasirašyti iniciatyvas. Tai yra žodžio laisvė, tai yra laisvę burtis į asociacijas ar susirinkimus. Tai yra ta teisė, kuri e, taikoma visiems ES valstybės narėse gyvenantiems asmenims. Ir tai šiek tiek skiriasi nuo rinkimų teisės. Galiausiai keletas praktinių pastebėjimų. Na, įsivaizduojame, kad yra 3, 4, galbūt 5 e, žmonės, kurie pasvarsto prieš pasirašytame iniciatyvą. Bet e, Kai kurie jų gali būti ES piliečiai, kiti ne ES piliečiai. Bet e, nemanau, kad mums reikėtų daryti skirtumą tarp piliečių ir nepiliečių. Toliau. Dar kitas dalykas, galbūt jis iš pirmo žvilgsnio neatrodo labai svarbus, bet e, aš kalbu apie nediskriminavimo principą. Tai yra apie tai, kad visiems asmenims būtų sudaryta galimybė ir teisė pasirašyti ar paremti iniciatyvą. Ir todėl aš pateikiau siūloma, siūlymą, kad būtų įtraukti ir neįgalėjai jie taip pat turi būti išklausyti. Ir jeigu sakome, kad Europa yra visiems ir Europa yra visi lygus, mes vėlgi tai turime įrašyti šiame tekste. Ir dėl viešųjų klausimų, tai sutinku su tais, kad kartais iniciatyvoje keliamas klausimas gali būti svarbus ir, reikaling, ir reikalingas viešojo klausimo. Bet Pažiūrėkime, parlamente vyksta daug viešųjų klausimų. Ir jeigu tai yra europinio, bet, bet jeigu klausimas europinio lygio ir surinkta milijonas parašų, vadinasi, reikalinga tada būtų e, organizuoti viešuosius klausimus. Jeigu mažiau, tada tada tokį klausimą organizuoti nebūtina, bet būtų sprendžiama tada kiekvienu atveju atskirai. Bet vėlgi tai turi būti aiškiai išdėstyta direktyvoje ar kitame teisės dokumente. Tai jau yra politinis klausimas. Dėkoju. Grazie. Dėkoju. Ponas Mesrašim. Dėkoju, pirmininkė. Keletas pastabų. Pirmoji dėl politinių partijų dalyvavimo procese. Norėčiau pabrėžti, kad daug Europoje veikiančių, yra daug Europoje veikiančių politinių partijų ir galbūt reikėtų mm, nesudaryti toms partijoms galimybės dalyvauti šitame mm, procese. Danijoje žinau, kad yra keletas e, e, politinių partijų, kurios, pavyzdžiui, čia nėra atstovavimas Europos parlamente, tad galbūt reikėtų tiesiog na, neleisti visoms partijoms dalyvauti, pilie, teikiant piliečių iniciatyvą. Toliau. Man šiek tiek nerimo kelia galbūt ne pats procesas pripažįstant uh, iniciatyvą priimtiną ar ne, bet Man įdomu, kas atsitiks, jeigu iniciatyva yra nepriimtina. Kiekviename, kiekvienoje valstybėje yra numatyta teisė apskusti sprendimą. Ir jeigu, tarkim, komisija nusprendžia, kad iniciatyva nėra priim, priimtina, tai tada kam apskusti? Tai yra, kas turi teisę svarstyti šį klausimą dar kartą? Matau, kad pranešės siūlo, kad tuo atveju, kai komisija atmeta piliečių iniciatyvą, mes, šis komitetas, turėtų organizuoti diskusiją šio klausimą. Galbūt tai nėra pats geriausias forumas, bet galbūt tai yra geriausias, geriausia vieta tai padaryti, nes mes atstovavome ES piliečius. Ir atsakyti, norėčiau kreiptis į poną Lamasur. Ką jūs apie tai manote? Ar manote, kad turi būti numatyta galimybę apskūsti e, neigiamą sprendimą. Ir jeigu taip, tai kam tada apskūsti? Ar jeigu ne šitam komitetui, kuriame mes šį klausimą svarstome jau, ne, jau ištisus metus, tai kur tada? Ne, šiaip tai šis komitetas, konstitucinių reikalų komitetas, e, svarsto šį klausimą, kaip minėjau, ištisus metus ir galbūt tai ir būtų pati geriausia vieta tokiems skundam nagrinėti. Tai tad tuo ir baigsiu savo pasisakymą, savo pastabą dėl politinių partijų dalyvavimo ir taip pat e, savo klausimų e, pranešėjams dėl to, kam reikėtų teikti skundus ar kas juos turėtų svarstyti. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, thank you, Chair. Uh... Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams. Turiu tris pastabas. Dėl viešųjų svarstymų. Manau, yra vienas dalykas, dėl ko e, toks, tokie viešiai debatai yra labai svarbus. Tai yra žiniasklaida. Jeigu viskas yra gerai, jeigu viskas vyksta gerai, tai tada tie viešieji klausimai sukeltų būtent tokią dramą, kurią būtinai nusitvertų e, žiniasklaida. Ir reikėtų galbūt apie tai pagalvoti ir nenumatyti tokio formalaus įpareigojimo organizuoti viešai klausimą. Na taip, galima numatyti galimybę organizuoti tokius viešuosius klausimus, bet galbūt ne, nenumatyti tokios prievalės. Toliau dėl parašų patvirtinimo, autentiškumo patvirtinimo. Matyt, yra visiems labai aišku, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame turi būti numatytos tam tikros griežtos priemonės. Nes jei tų griežtų priemonių nebus numatyta, tai vis tiek kažkas pasinaudos tam, kad būtų diskrituotas pats instrumentas. Ir kai kuriuose valstybėse narėse e, jau yra tokios praktikos, e, tokių priemonių praktikos. ir priemonių, kaip yra sprendžiamos tokios problemos, galbūt reikėtų pasinaudoti tą praktiką. Toliau piliečių e, dalyvavimas, e, tiesioginis dalyvavimas tik tai padidina tą ES pilie, pilietybės tokią vertę. Ir e, į tai turėtumėm atsižvelgti svarstydami, ar galima leisti balsuoti trečių šalių valstiek, val, piliečiams. Toliau, jūs paminėjote Latviją ir rusus. Ir Latvijoje, ir Estijoje yra uh, uh, rusų mažuma. Yra daug rusų gyvenančių rimtinėje karalystėje. Ar jiems turėtų būti leista dalyvauti tokio pobūdžio iniciatyvose? Thank you. Prima, prima di dare la parola al rappresentante della Commissione, il signor Tenrei. Prieš suteikdamas žodį komisijos atstovui, pats dar kartą norėčiau pasisakyti, nes rytoj posėdėje nedalyvausiu. Atrodo, kad jūs visi esate teisūs ir diskusija yra nepaprastai įdomi. Turiu keletą pastabų. 11 straipsnio ketvirtoje dalyje yra pasakyta, kad Europos piliečiai, kad turi būti milijonas piliečių remiančių iniciatyvą. Ir jeigu mes mm, suteiksime galimybę čia dalyvauti ir asmenims, kurie nėra piliečiai, tai pažeisime sutartį. Pasiūlymas dėl šešių mėnesių laikotarpio. Nežinau, ar teisingai supratau, bet kiek suprantu, komisija per šešių devinių mėnesių laikotarpį parengs taisyklės dėl elektroninių parašų ir balsavimo. Elektroniniai parašai yra didelė naujovė, tai yra delikatus klausimas ir turiu prisipažinti, kad nesu šios ryties specialistas bet kiek žinau, ne viena iš mūsų šalių neturi nuostatų dėl elektroninio balsavimo, bent jau jų nėra Italijoje. Taigi, jeigu komisija dar nėra parengusi tokių pasiūlymų, tai jų rengimas užtruks gana ilgai. Čia yra numatytas 9 mėnesių laikotarpis. Valstybėms narėms nustatyti 6 mėnesiai, per kuriuos jos turi parengti savo taisyklės. Aš manau, kad Komisijai vis dėlto prireiks šiek tiek daugiau laiko, todėl norėčiau paprašyti jūsų pasvarstyti, ar neverta šio laiko tarp pratesti iki vienerių metų dėl praktinių priežasčių. Kitas dalykas. Gali kilti problemų dėl parašų klastojimo. Įsivaizduokime, kad jau beveik prieartėjote prie reikiamo parašų skaičiaus, bet jų dar trūksta. Įsivaizduokite, kokia pagunda kiltų įrašyti pavardės tų asmenų, kurie nieko nėra girdėję apie iniciatyvą. Tokia galimybė egzistuoja. Todėl mes turime užtikrinti parašų autentiškumą ir galimybę tai patikrinti. Yra įvairių būdų, kaip tai galima daryti. Kai kurie iš tų būdų pareikalautų daug darbo, Dabar asmenys yra pripratę asmeniškai atvykti balsuoti. Ir jeigu jie nėra pasirengę atvykti, kad jų balsas būtų įskaičiuotas, tai reiškia, kad jie netiki tą iniciatyvą. Ir paskutinė pastaba - galimybė apskūsti sprendimą. Manau, kad šis dalykas labai svarbus, dėl jo buvo pateikta nemažai pakeitimų buvo siūloma numatyti galimybę kreiptis į teisingumo teismą. Taip, tokia galimybė egzistuoja, bet mūsų komitetas yra konstitucinių reikalų komitetas. Jis turi spręsti problemas per palyginti trumpą laiką. Todėl Manau, kad užuot galvoja apie galimybę kreiptis į teisingumo teismą, kurio sprendimų prieimimas užtrunka ilgai, galbūt galėtume pagalvoti apie kitokią formuluotę, pavyzdžiui, numatyti naują patikrinimą ar panašiai. Nesu tikras dėl formuluotės, bet manau, kad kitų galimybių tikrai yra ir norėčiau paraginti kolegas apie tai dar pagalvoti. Ačiū pirmininkė, labai trumpa. Komisija nusiteikusi labai optimistiškai, sako komisijos atstovas. Taigi manau, kad mums greitai pavyks susitarti, turint galvoje visą darbą, kuris jau atliktas. Dabar norėčiau pateikti keturias pastabas, kurios mums, tie, tai dalykai, kurie mums dar kelia problemų ir dar pakomentuosiu e, apskundimo galimybė. Visų pirma, viešų klausimų klausimas. Aš suprantu, kad buvo kalbama apie tai, kad mes negalime pareigoti nieko surenkti e, viešuosius klausimus. Jeigu iš tikrųjų, parlamentas iš tikrųjų nori, kad e, tokie klausimai būtų reikalingi, komisija mano, kad tokiu atveju kom, ne komisija turėtų juos renkti, o Europos parlamentas, kadangi Europos parlamentas. Europos e, e, parlamentas kritikuos e, komisiją. Ir manau, kad komisija gali būti apkaltinta to, kad ji tyčia neigiamai sureagavo. Toliau kalbama taip pat apie tai, kad e, pasiūlymas e, turėtų būti e, gan paprastas, kad ir kokia kalba jis būtų rengiamas ir komisija be abejo vertins šios pasiūlymus. Ir kai bus pats sudarytas registras, tuomet mes galėtume viską perduoti vertimo tarnybai, kad viskas būtų išversta į visas kalbas ir tuomet e, dokumentai galės būti įtraukti į registrą. Mes manome, e, kad procedūra turėtų būti be abejo labai sudėtinga. Tas pats pasakytina ir apie 20 straipsnio B dalį dėl pagalbos. Mes jau kalbėjome apie tai, kad mes esame pasirengę suteikti visą reikalingą e, pagalbą, galime surenkti ir dialogą, ir galime registruoti iniciatyvas, galime bendradarbiauti su iniciatyvos rengėjais tam, kad jiems padėtume, tačiau mums atrodo, kad būtų pernelik pavojinga teikti jiems teisinę pagalbą e, dėl pačios iniciatyvos teksto mes be abejo galime kalbėti apie tai, e, kokios yra formuluotės, kokios yra daromos deklaracijos. Taigi komisija galėtų teikti bendrą pagalbą rengiant iniciatyvą, labai bendrą ir galbūt būtų gerai tokį šias nuostatas įtraukti į ketvirtą straipsnį, neiškirsti į atskiras e, straipsnį, nes ponas Amasuras, aš matau, e, kalba apie tai savo e, pakeitimuose. Ketvirtas dalykas - peržiūra. Aš norėčiau, kad mes e, neapsunkintume e, visko. Siūlomi yra penki metai, čia aš manau, Mes manome, kad galima būtų atlikti peržiūrą kas penkeri metai, nes pasiūlymas rengti tokią peržiūrą kas e, treji metai yra pernelik uh, e, nepriimtinas, tai būtų pernelik trumpas laikas, nes labai sunku bus e, surinkti visą, surinkti visą informaciją apie tai, kokius iniciatyvos rengimos, kaip komisija jas reaguoja. Keliuose pakei, uh, pakeitimuose. Uh, yra kalbama apie tai, kad e, po trijų metų galime atlikti įvertinimą. Kalbama apie tai, kad e, bus dėgimas naujos priemonės, pavyzdžiui, e, registracijos internetu sistema. Ir gali būti, kad mes sudarysime per ilgą sąrašą. Ir manau, kad jeigu bus iš šį sąrašą traukta per, per daug, jei į e, nuostatas dėl peržiūros bus e, įtraukta per daug reikalavimų, tuomet gali e, susidaryti įspūdis, kad mes patys nelabai esame tikri dėl, ko, dėl to, ko norime. Toliau galimybę apskūsti mūsų veiksmus. Jei piliečiams atrodo, kad komisija uh, neteisingai elgesi, tuomet be abejo jie visuomet gali kreiptis į ombudsmeną. Ir nepamirškime, kad egzistuoja ir nacionaliniai ombudsmenai. Ir jie taip pat gali e, padėti piliečiams. Tai yra priemonės, kurias mes jau turime. Be to e, yra įmanoma kreiptis ir į teismą. Tačiau registruojant, registruojant iniciatyvas taip pat galima kreiptis į komisiją, prašant pateikti, pateikti paaiškinimą, kodėl mūsų sprendimas buvo vienoks ar, ar kitoks. Ir tai aš manau, kad šios nuostatos iš esmės jau yra išsakytos tekste ir nereikia jų dar kartą kartu. Adesso prima a, a, a Silk, eh, cioè... Ačiū. Turime ir tarybos atstovų, kurie nori pasisakyti. Prašom. Ačiū. Ir aš norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, visada didelė garbė dalyvauti komiteto posėdžius ir klausytis konstruktyvios diskusijos. tokia pati konstruktyvi diskusija vyko ir taryboje, korepere. Dabar norėčiau grįžti prie tikrinimo klausimo ir to klausimo svarbos valstybėms narėms. Nelabai ką turiu pridurti prie to, kas buvo pasakyta. E, girdėjau, kas buvo pasakyta apie tai, kaip svarbu atsižvelgti į valstybių narių gebėjimą atlikti patikrinimus tai, kad galioja daugybė sistemų, verčia mus manyti, kad jų nepavyks suderinti per trumpą laiką. Ir po diskusijų tarybos darbo grupėse buvo žengta žingsnių su paprastinimu linkme, tačiau buvo padaryta išvada, kad neįmanoma čia rasti visiems tinkančio sprendimo. Dar trys dalykai, kurie svarbus tarybai ir kurie jau čia buvo paminėti. Visų pirma, minimalus amžius. Keletas šio komiteto narių išreiškė tokią pačią nuomonę, kuri vyrauja taryboje. Tai yra, kad amžius, nuo kada galima teikti iniciatyvas, turi būti toks pats kaip ir amžius, nuo kurio suteikiama teisė balsuoti. Taip mums pavyktų sklandžiau įgyveninti šį teisės aktą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, tai yra laikas, kurio reikia reglamentų įgyveninti. Čia vėlgi galiu prisiminti čia išreikštas nuomonės prireiks naujų teisės aktų, kai kuriuose valstybėse narėse prireiks ir konstitucijos pakeitimų ir tai neišvengiamai užtruks tam tikrą laiką. Bet žinoma, valstybės narės darys viską, kad e, visos reikiamos priemonės įsigaliotų per 12 mėnesių. Tokios pozicijos laikosi taryba. Ir galiausiai norėčiau paminėti tą labai įdomią sąsają buvo kalbama apie tai, kelių valstybių narių reikia norint plėtoti sustiprintą bendradarbiavimą. Čia išreikštos nuomonės atitinka ir tarybos pozicija dėl minimalaus valstybių narių skaičiaus. Mes norime, kad tai būtų trečdalis valstybių narių, Taigi reikėtų trečdalių valstybių narių, kad būtų galima įgyveninti Europos, europinio lygio iniciatyvą. Taigi būtent e, tokie dalykai mums yra svarbus, laukiame e, balsavimo, kuris, kuris vyks rytoj ir esame pasirengę ir toliau bendradarbiauti su pranešėjais ir su kitais asmenėmis. Manau, kad mus visus vienyje tie patys tikslai ir noras siekti kompromiso. Ačiū. Grazie. Nel frattempo è arrivato il commissario vicino. Pas mus atvyko jau komisijos vicepirmininkas, ponas Šefkovič. Labas vakaras. Deja, mes dar nebaigėme svarstyti piliečių iniciatyvos pasiūlymo. Na, man atrodo, kad mes turėsime atidėti iki rytojaus biudžeto konstitucinių aspektų svarstymą. Tačiau jei ponas Šefčevič neprieštarauja, tuomet aš norėčiau atsak... pirmiausia susitikti žodį ponui Gurma, pato ponui Lamasur, pato komisijos nariui. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pas mus atvyko komisijos vicepirmininkas ponas Šefčiovič, nes e, be jūsų darbo, be jūsų pagalbos e, šį piliečių iniciatyva niekuomet nebūtų išvydusi e, dienos šviesos. Kolegos, dėkoju Jums už Jūsų pastabas, už Jūsų pasiūlymus. Beveik visi iš Jūsų užsakėt po tris ar keturias pastabas ir iš esmės visos jos buvo susijusios su tais pačiais dalykais. Esu visiškai įsitikinusi, kad, kaip paminėjo vienas iš kolegų, rytoj balsuodami mes galėsime aiškiai parodyti, dėl ko mes susitarėme, kokia yra mūsų vizija, ko mes siekiame. Tikiuosi, kad mes taip pat galėsime suteikti, aišku, mandatą mūsų dėrybininkams ir nebejoju, kad taryba ir komisija taip pat prisidės prie visų mūsų pastangų ir mes galėsime pasiekti gero kompromiso. Kadangi e, Vengrija dalyvauja e, pirmininkaujančių šalių e, tre, trejato darbe, kartu su Belgija ir Ispanija, mums be abejo ši iniciatyva labai rūpi. Mano koordinatoriai e, sakė, kad e, jiems labiau būtų priimtinas šešių mėnesių e, perkelimo laikotarpis, nes piliečiai norėtų kuo skubiau pasinaudoti šią priemonę. Tačiau kai kurioms valstybėms narėms iš tikrųjų reikės daugiau laiko tam, kad jos galėtų tinkamai pasirengti šią iniciatyvą įgyvendinti. Ir dvi, po 20 dienų, aš manau, kad jį, e, mes jau viską žinosime. Taigi dar kartą dėkoju visiems už pastabas ir dėkoju komiteto pirmininkui už tai, kad jis e, e, sutiko surenkti šiandienos diskusiją. Tai apgalėstauju, kad pirmininkas negalėjo atvykti pas mus, bet nebejoju, kad jis mintimis buvo su mumis. Dėkuoju. Grazie, onorevole Gurmai. Allora prego, collega Lamassur. Ponas Lamassur. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš sveikinu pas mus atvykusi poną Šefčiovič ir dėkuoju visiems kolegoms už jų labai turiningas pastabas ir pasiūlymus ir dėkuoju kitų komiteto nuomonių rengėjams. Labai trumpai norėčiau išsakyti kelias pastabas ir pakomentuoti išsakytus pasiūlymus ir išsakyti į pateiktus klausimus komite, organizacinis komitetas ir kas jame turėtų dirbti. Iki šiol mes vadovavomės štai tokių principų. Europos piliečiai, visi Europos piliečiai ir tik Europos piliečiai turėtų dirbti šiame komitete. Tas pasakytina ir e, nuostatoms dėl to, kas turi teisę pasirašyti šią iniciatyvą. Taigi inicia, iniciatyvos rengėjai ir e, ją palaikantis asmenys turėtų būti ES piliečiai. Dabar svarstama, kas turėtų dalyvauti, turi, turi turėti teisę dalyvauti organizacinio komiteto darbe. Kalbame apie tai, kad reikia surinkti milijoną parašų. parašų. Ir įsivaizduokite, kiek mes galime parašų padėti po kiekvieną iniciatyvą. Reikia realistiškai vertinti savo gebėjimus. Ir jau buvo pateikta daug įdomių filosofinių argumentų apie tai, e, kuo mes turėsime pagrysti savo, uh, savo veiksmus. 119 pakeitimas. Pažvelkite į, į hierarchiją. Trečiųjų šalių piliečiai, kurie gyvena ES teritorijoje. Po to pa, paprasti piliečiai kurie nėra išrinkti į rengamuosius organus. Po to nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai, po to politinės partijos. Ką mes galime pasiūlyti, ką mes pasirinksime? Trečiųjų šalių piliečiai gyvenantis ES pagal e, sutartį negali palaikyti iniciatyvos. Tai yra aiškiai pasakyta sutartyje. Visi paprasti piliečiai gali dirbti ir organizacinėme komitete ir gali pasirašyti e, siūlomas iniciatyvas. Nacionalinio parlamento nariai, kaip sakė e, ponas Šmitas, o jo pastaba beje buvo labai svarbi. Ir gal e, aš galėsiu žodiniu pakeitimu pati, pa, papildyti 119 pakeitimą. Nes gal mes galime leisti uh, E, tiems nacionalinių parlamentų nariams, kurie atstovauja partijoms, kurios nedirba Europos parlamente, palaikyti šias iniciatyvas. Aš pats esu, esu iš tos partijos, kurioje atstovaujama yra ir nacionalinėme parlamente, ir čia. Tačiau aš suprantu jūsų pastabą. 119 pakeitime gali būti pasakyta, kad kai ši teisė yra suteikiama e, visiems piliečiams, paprastiems, e, taip pasakykime, piliečiams. Tai yra tiems, kurie nėra išrinkti į e, Europinį, Europos parlamentą. Tuomet jie galėtų e, ir pasirašyti iniciatyvą ir dirbti organizacinėme komitete. Jei nacionalinio parlamento narys nori palaikyti kokią iniciatyvą, tuomet jis gali paprašyti, kad jam būtų leisti dirbti organizacinėme komitete. Bet jis nebūtų skaičiuotas į e, organizacinio komiteto narius formaliai. Socialistai, socialistai ir e, ypatingai socialistų frakcijos pirmininkas daug dirbo tam, kad politinės partijos galėtų dirbti organizacinėme komitete. Ir kaip daug kas iš jūsų minėjo, aš manau, kad mes laikytumėmės sudarties straipsnio dvasios ir raidės. Tai turėtų būti fizinis asmuo, kad ir kokia tai būtų pati, ar konservatorių, ar socialistų, ar kokia nors kita fra, politinė frakcija, ji gali braginti piliečius e, pasirašyti, gali vykdy, vykdyti e, e, agitavimo kampanijas. Puiku. Ir nebijoju, kad politinės partijos skaidriai, beje, apie išlankį skaidrumo reikalavimą, turi, norės dalyvauti šiame darbe. Aš jau aptariau trečiųjų šalių piliečių problemą. Toliau galimybė numatyti, kad e, komisija Europos parlamentas e, gali siūlyti pakeisti sutartį ir kad piliečiai taip pat gali teikti savo pasiūlymus keisti sutartį. iš tikrųjų šio naujo siūlomo straipsnio pagrindinė mintis yra netokia. Ne, ne Aš manau, kad mes turime atsižvelgti į tarybos reik, e, norą dar aiškiau išdėstyti reikalavimus. Andrew Duff Aš iš. Iš tik, aš dar Europos konvente kalbėjau apie tai, kad būtų puiku, jeigu mes galėtume, jei piliečiai galėtų reikalauti, kad būtų e, pakeista sutartis. Tačiau, pažiūrėkite, šalia manęs sėdi žmogus, kuris buvo labai pasipriešino šiems pasiūlymams. Ir aš negalėjau e, tapti Žaną Dark ir štai šiandien turime, ką turime. Toliau klausimai, vieš, viešieji svarstymai. Keli kolegos apie tai kalbėjo. Ir iš esmės sakė tą patį. Komisijai šį mintis mažiau patinka nei mums. Mes reikalavome, kad būtų laikomasi e, teisės rengti viešas diskusijas. Kodėl mums tai svarbu? Todėl, kad mes norime padėti komisijai. Padėti komisijai išvengti tokios situacijos, e, išvengti reikalavimą kiekvieną kartą teisės aktų pasiūlymais reaguoti į piliečių iniciatyvas. Mes e, žinome, kad mes ir taip jau turime daug teisės aktų ES. Dabar kalbame apie tai, kad mums reikia geresnių teisės aktų. Ir todėl mes norime, kad kiekviena, į kiekvieną iniciatyvą būtų politiškai reaguojama. Ir reikia surasti labai gerą formuluotę, kad būtų aišku, kad komisija privalo vaidinti labai svarbu vaidmenį vis, visos šios procedūros metu. Ir visiškai aišku, kad Europos parlamentas yra labiau pripratęs rengti viešas diskusijas nei komisija. Ir gali būti, kad yra ir kiti e, organai, ne pagrindinės institucijos, bet, sakykime, regionų komitetas, kuris galėtų taip pat uh, užsiimti šiuo darbu. Tai yra svarbus aspektai mano galo. Ir noriu dar surieguodamas į pono Šmit pastabą, labai įdomią, apie 44. E, 144 e, pakeitimą, kad būtų gerai, jei komisija turėtų galimybę dar uh, sureaguoti į iniciatyvą, nebūtinai pateikdama teisės akto pasiūlymą. Ir kas tai turėtų tuo užsimti Europos parlamente, ar tai būtų peticijų komitetas, ar teisės reikalų komitetas, ar moterų reikalų komitetas, ar konstitucinių reikalų komitetas. svarbu yra tai išsiaiškinti, kad parlamentas turėtų būti uh, atsakingas už uh, šių diskusijų rengimą, o jau viduje mes jau susitarsime. Toliau nekomentuosiu reikalavimą kreiptis į Teisingumo teismą. Toliau ponas Tarkovski, Tarkovski kaip ir tarybos atstovas, kalbėjote tai apie tai, kokia, koks turėtų būti minimalus valstybių narių skaičius ir kiek turi, narių turėtų dirbti organizacinėme komitete. siūloma yra remtis e, nuostatomis, kurios yra taikomos e, sustiprinto bendradarbiavimui. Mes norime surasti kriterijus, kurie būtų neginčiami, kurie būtų kiek įmanoma logiškesni. Paskutinė pastaba. Per kurį laiką valstybės narės turėtų pradėti taikyti šias e, nuostatas. Daug buvo apie tai kalbėta. Tekste yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Organi iniciatyvos organizatoriams. Nacionaliniai parlamentai turi apsispręsti, kaip perkelti E, šias nuostatas į nacionalinį teisyną. Ir žinome, kad mes negalime įtakoti nacionalinių parlamentų darbo kalendoriaus. Kai, kas, e, kai kuriuose šalyse įvyko rinkimai, parlamentas pasikeitė ir jie susirinks darbą, pavyzdžiui, tik e, tam tikrą dieną. man kilo mintis. Sudėtinga. Mintis, ar nežinau, ar jie mus išgelbės, ar sužlugdys. Apie tai reikėtų pagalvoti prieš trilogą. Reikėtų apie tai pagalvoti tam, kad galėtume Nu, nuspėti, kokia bus e, reakcija. Galbūt reglamentas galėtų būti pradėtas ta, e, taikyti tik tuomet, kai devynios valstybės narės sudaro jo gyvenimui reikalingas sąlygas. Ir aš manau, kad tai gali padėti mums įspręsti šią situaciją. Pasakykime, jeigu, kai devynios šalės jau bus pasirengusios, tuomet galime jau pradėti e, taikyti šią, e, šią e, iniciatyvą. Ir pavyzdžiui, jeigu Prancūzija tuomet dar nebus tam pasirengusi, tai mūsų piliečiai tikrai pasipiktins, sakys, kaip tai yra, Vokietijos piliečiai jau gali teikti savo iniciatyvas, o mes dar to negalime daryti. Tai yra tokia. Uh, labai gudri mintis, manyčiau. Aspetti positivi, chiudiamo il dibattito sul. Taip, tai konstruktyviai buvo idėja, bet to mes ir pabaigsime diskusiją dėl piliečių iniciatyvos. Ir dabar norėčiau padėkoti e, komisijos atstovui Šefkovičiui, šefkovičiui, kad jisai atvyko pas mus iš tiesų labai reikšmingas e, įvykis, e, jau beveik metai kaip galioja Lisabono sutartis ir tikiuosi, kad mes visi tikimės, kad iki metų pabaigos mums pavyks e, užbaigti diskusijas ir priimti reglamentą dėl piliečių iniciatyvos, kuri prisidės prie piliečių teisų įtvirtinimo. Na, apie tai E, kalbant apie tai, aš iš tikrųjų dabar šiandien noriu užsiminti apie išorinių veiksmų tar, tar, tarnybos, bet aš manau, kad mūsų svečias iš komisijos e, tikrai apie tai pakalbės. Ir taip pat aš norėčiau jūsų paprašyti, tai yra mūsų e, pas, pagalvoti ir pasisakyti dėl to, kaip teikti pakeitimus, kuriuose siūloma e, peržiūrėti arba pakeisti e, teisės aktus. Aš manau, kad ir mūsų e, svečias iš komisijos turės apie tai, ką pasakyti. Bet aš iš karto turiu jūsų atsiprašyti, ponas Šefovičiau, kad aš turėsiu išvykti ir palikti jūs čia. Tad aš iš karto iš anksto jums dėkoju už tai, kad atvykote ir sutikim žodį. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Esu labai dėkinga su šitą galimybę su jumis diskutuoti ir būti jūsų konstitucinių reikalų komiteto posėdėje. Jūs žinote iš tikrųjų, kad jau greitai su jais metai po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir tai yra puikus laikas iš tikrųjų priimti į tokį svarbų e, teisės aktą. Be abejo, niekas negali įvykti greitai arba per naktį, vos tik tai po to, kai buvo. Negalima tikėtis e, surasti pirmininką, priimti e, arba tiesiog į, įkurti išorės veiksmų tarnybą ar kitokius pareigūnus per naktį. Tam reikalingas laikas. Nereikia pamiršti ir to, kad per tą laiką įsigaliojo ir e, pagrindinių teisų hartija. E, Europos parlamento vaidmuo sustiprėjo daugelį sričių. Ir per tą laiką jau įdėkti nauji bendradarbiavimo su parlamentu būdai. Per tuos metus mes matėme Taip pat didėjo susidomėjimas gyvenimu Bruselėje, teisėkūros e, procesu. Dabar nacionaliniai parlamentai galvoja apie tai, kaip padidinti savo e, dalyvavimą, kuriant ir ES teisės aktus. Tai tokie įvyko pokyčiai per vienerius metus, kurie buvo numatyti Lisabono sutartyje. Na, o kalbant apie pastaruosius porą mėnesių, manau, kad įvyko daugybė dalykų, kurie padėjo įgyvendinti Lisabono sutartį praktikoje. Pavyzdžiui, bendrijos bendrija e, tapo sąjunga. Ir tai reiškia daugybę e, pokyčių daugybėje sričių ir mes turime labai daug dirbti, kad tie pokyčiai būtų įgyvendinti. Aš labai norėčiau padėkoti už tokį puikų bendradarbiavimą e, tarp komisijos ir AFKO komitetu ir taip pat bendradarbiavimą e, su Europos parlamentu apskritai. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime taip vaisingai bendradarbiauti. O Ir tai pasireiškia ne tik tai e, reglamentu dėl piliečių iniciatyvos, kuri bus, tikimės bus patvirtinta gruodžio e, pabaigoje, bet ir dėl daugybės kitų dalykų. Ir norėčiau padėkoti, ponas pirmininkė, už tokį puikų vadovavimą šiam komitetui ir man didelė garbė dalyvauti jūsų diskusijose. Norėčiau padėkoti koordinatoriams ir pranešėjams, kurių darbas tikrai buvo labai sunkus ir be puikaus bendarbiavimo nebūtų buvę galima atlikti šito darbo laiku. Turiu pasakyti, kad mes esame pasiūlę, mes numatėme naujus teisės aktus, jie buvo pasiūlyti labai sudėtingų laikotarpių. Mes Europos Sąjungoje dar nebuvo susidūrę su tokia rimta ekonominė krize. Ir niekada dar nebuvo siūlomi teisės aktai e, esant tokiai sudėtingai e, finansiniai situacijai. O tai, kad mes vis dėlto sulaukime geros, puikios reakcijos, tai reiškia, kad vis dėlto Lisabono sutartis buvo geras instrumentas ir kad jie dar geriau veiks ateityje. Jums leidus e, Ponas pirmininkė, pasakysiu keletą žodžių apie bendradarbiavimą su e, nacionaliniais parlamentais. Šioje srityje, manyčiau, reikėtų pabrėžti tai, jog komisija nuolatos tengiasi e, užtikrinti gerą bendradarbiavimą e, su nacionaliniais parlamentais ir 2006 metais buvo numatytas toksai politinės, politinio dialogo instrumentas su nacionaliniais, e, su nacionaliniais parlamentais. Ir šis instrumentas, šita priemonė veikia dar ir šiandieną. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai be abejo nacionaliniams parlamentams buvo suteikta daugiau teisių tikrinti, kontroliuoti. Taip, o dabar jie turi teisę ir e, komentuoti bet kokį komisijos teikiamą teisėkuros projektą. Mes jau apie 70 pasiūlymų esame persintę nacionaliniams parlamentams ir esame gavę 150 atsiliepimų iš nacionalinių parlamentų. Jums tikriausiai bus įdomu, kad šitie, šitas politi, kad pagal politinio bendradarbiavimo ar politinio dialogo iniciatyvą mes gavome apie 250 nuomonių iš parlamento, iš nacionalinių parlamentų. Ir tokių nuomonių mes iš nacionalinių parlamentų gauname labai daug visose srityse. Kol kas tik tai 24 nuomonės iš nacionalinių parlamentų buvo neigiamos ir buvo panaudotos geltonos ir oranžinės kortelės. Ir tai buvo dėl komisijos pasiūlymų dėl sezoninių e, e, darbuotojų, o kita dėl garantijų schemų. Tokiu būdu mes stengiamės bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir išreiškus jiems savo nuomonę mes būtinai ją atsižvelgiame. Na, o kalbant apie sezoninius e, darbuotojus, mes gavome po lygiai teigiamų ir neigiamų atsiliepimų. Be abejo, mes tenksime atsižvelgti į visas pareikštas nuomonės, bet mes taip pat turime įsigilinti į argumentus, kodėl buvo pateikta viena ar kita nuomonė. Mes turime įsigilinti, kodėl tokie, tie atsiliepimai buvo tokie prieštaringi, todėl turime tikrai daug ir atidžiai padirbėti. Subsidirumo tikrinimo ar kontrolės mechanizmas, kaip jis veikia. Na, įgyvendinant naujus teisės aktus, iš tikrųjų reikia laiko, pakol yra sukūriamos struktūros. Mes gauname daug nuomonių iš senatų ir parlamentų, kur, kurie pasitelkia į pagalbą e, ekspertų, ekspertus. Bet kokiu atveju Mes matome, kad visi nacionaliniai parlamentai e, labai aktyviai naudojasi tomis galimybėmis, kurios atsiveria jiems po Lisabono starties, įskaitant ir subsidirumo kontrolės priemonę. Kodėlgi komisija yra suinteresuota, kad tas bendravimas su nacionaliniais parlamentais toliau plėtotųsi? Mūsų nuomonė, tai yra labai svarbu dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, vien Europos darbo atvarkė 2020 Mes norime, kad šitai darbuotojai būtų pritarta ne tik tai ES lygmenių, bet ir nacionaliniai lygmenių. Tai reiškia, kad mes turime, norime kartu su vyriausybėmis nuspręsti, kokios turėtų būti geriausios nacionalinės reformos, kuris užtikrintų 2020 strategijos sėkmingą įgyvendinimą. Be nacionalinio e, lygmens dalyvavimo mes vargu ar pasieksime išsikeltų tikslų. Bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais mums reikalingas ir svarbus ir svarstant biudžetą. Jūs tikriausiai žinote, kad mes norėtumėm įvesti vadinamosius Europos semestrus jau nuo kitų metų vidurio, o tai reiškia komisijos vertinimo, taip pat ir kofino e, tarybos e, įvertinimą nacionaliniu biudžetu, kaip nacionaliniai biudžetai atitinka e, tvarumo kriterijus ir e, mokumo kriterijus. Ir tai yra svarbi informacija, e, ir, kuri bus naudinga ir pačioms vyriausybėms. Tai bus jiems labai, jiems, joms bus labai naudinga žinoti, kokia situacija yra. Mums reikalinga parama iš nacionalinio parlamento, kad būtų tinkamai perkelta ES e, teisė. Nacionaliniai parlamentai yra mūsų sąjungininkai siekiant, kad ES e, teisės aktai būtų interpretuojami teisingai. Biudžeto diskusijos yra sudėtingos ir jau dabar matome, kad diskusijos dėl tolesnių biudžeto, dėl naujų programavimo laikotarpių bus labai sudėtingos ir daug pagalbos tikimės iš nacionalinių parlamentų. Aš tikiuosi, kad per būtent šituos e, informavimo e, kanalus, kad bendradarbiaudami su nacionaliais parlamentais mes e, sugebėsime perkelti daugiau ES į svarbių dalykų į nacionalinius darbo atvarkės ir kad daugelį klausimų tokiu būdu mums pavyks ir spręsti kartu. Europos parlamentas taip pat e, padeda komisijai toliau plėtoti ryšius su nacionaliniais parlamentais. Ir tas bendradarbiavimas, kaip minėjau, yra iš tiesų kol kas e, labai sėkmingas, tikimės, kad jis toks ir išliks. Savo įžanginėje kalboje paminėjote, ponas pirmininkė, naujos redakcijos, pasiūlymus dėl naujos redakcijos taisyklių. Na, tarkim, jeigu yra teisės aktas ir mes manome, kad anksčiau ar vėliau reikės tekst, keisti jo dalis, tai be abejo komisija turės parengti tuos pakeitimus. Ir būtent taip mes įsivaizdavome komisijos iniciatyvą, kaip mes galėtumėm pagreitinti teisėkaros projektą, tai yra teisėkuros, te, teisėkuros tą visą procesą, e, išlaikant pagrindinės esminės dalis, tai, e, tiesiog supaprastinant procesą, kad tai įvyktų greičiau. Be abejo, mes e, e, įsiklausime į Europos parlamento nuomonę apie naujos redakcijos nuostatas. Ir to, ta nuomonė galbūt šiek tiek išsiskyrė nuo mūsų sampratos apie naujos redakcijos nuostatas E, nuostatas. E, Europos parlamento ir komisijos pirmininkas apsikeitė laiškais ir jų nuomonės šią temą buvo tikrai labai svarbus. Ir darosi akivaizdu, kad visos trys institucijos turi pasiekti tokio institucinio sustarimo dėl to, kaip e, reikėtų patobulinti teisėkūros projektą ir panaudoti naujos redakcijos nuostatas mūsų tikslams siekti bei pagerinti bendradarbiavimą tarp trijų institucijų. Ir dar keletas žodžių apie piliečių iniciatyvą. Tai yra apie tai, apie ką jūs kalbėjote man atvykus. Dėkoju pranešėjams, pono Damasūrui ir poniai Kurmai, už tokį pademonstruotą kūrybiškumą ir puikiai sukurtą atmosferą. Iš tikrųjų, e, Dažnai, e, kalbant apie panašaus svarbumo klausimus, baisu įsi, įsi, įs, į, na, įsilieti į diskusiją. Bet aš manau, kad e, iš to, ką aš girdėjau, kad e, tikrai rezultatas bus geras. Dėl viešųjų klausimų. Viešieji klausimai turi būti organizuojami parlamente su komisijos pagalba. O komisija tuo tarpu e, turi parengti na, galutinį komunikatą ar galutinį dokumentą dėl tos piliečių iniciatyvos. Ir mes e, ne, negalime per nelik kištis į tą procesą, kuris vyksta iki to momento, kai mes turime parengti komunikatą. Vyko diskusijos dėl to, kaip e, piliečių iniciatyva turėtų veikti ir, ir dėl pagalbos teikimo e, iniciatyvų rengėjams. Taip, mes esame pasirengę e, teikti pagalbą, tačiau mes nemanome, kad pagal egzistuojančius teisės aktus e, tai būtų labai gerai, nes gali kilti ginčių dėl to, ką reikštų tokia pagalba. Dėl tos pačios priežasties Mes manome, kad reikėtų sutarti dėl paties registravimo e, proceso. Turime aiškiai žinoti dėl lingvistinių e, dėl įvairių lingvistinių versijų e, registruojant iniciatyvas. E, labai svarbu užtikrinti, kad visose e, kalbinėse e, versijose tas tekstas būtų vienodas. Toliau dėl peržiūros ateityje. Mes nesame e, tikri, ar dabar reikėtų kalbėti e, taip detaliai, nes gali susidaryti toks įspūdis, kad e, va, priimame teisės aktai ir jau esame nepatenkinti tuo, nes numatome jo peržiūrėjimą ir patikrinimą per tam, po tam tikro laiko. Aš manau, kad mums tiesiog reikia palaukti ir pažiūrėti, bus, pakol iškils poreikis tai padaryti. Ir galiausiai dvi paskutinės pastabos. Norėčiau dar kartą padėkoti e, šiam komitetui ir vicepirmininkui Volis, nes mums pavyko e, pasiekti sustarimo dėl skaidrumo registro ir visi tie, kurie nori dalyvauti teisėkuros procese, iš tiesų jiems turi būti taikoma didesnė skaidrumo kontrolė. Ir mums e, iš tiesų pavyko e, pasiekti sustarimo dėl šito teisės akto. Ir galiausiai dėl atitikties lenčelių dėl atitikties lentelė. Labai dėkingas parlamento pirmininkui ponui Buzekui, nes e, tos atitikties lentelės e, mums gali padėti užtikrinti, kad Europos teisės aktai yra įgyvendinami ir suprantami žymiai, suprantami žymiai tiksliau. Tai dar kartą dėkoju, ponas pirmininkė. Tie pasiekimai, kurie jau yra pasiekti, iš tiesų yra labai reikšmingi. Ir tikiuosi, kad toks puikus bendradarbiavimas, kuris vyko šiais metais, iki šiol vyks ir toliau. Dėkoju. Ačiū komisijos vicepirmininkai, kaip jau sakiau, aš turiu išvykti. Perduosiu pirmininkavimą poniai Gurmai. Ji toliau pirmininkaus posėdėje. So, dear uh, Commissioner, thank you very much. Of course, uh, that is a very... Uh, Dėkoju komisijos nariui. Turime dirbti veiksmingai, darbo atvarkėje yra daug svarbių klausimų ir turiu pasakyti, kad Lisabono sutartis mums uždavė daug namų darbų. Ir jūsų pozicija ir įsitraukimas į darbą mums visiems yra akivaizdus. Ir turiu pasakyti, kad sekretoriatas, mm, kuris rengė šios dienos darbo tvarkė, tikrai neatsitiktinai numatė diskusijas apie piliečių iniciatyvą. Mes labai atidžiai jūsų išklausėme ir akivaizdu, kad jūs turite puikią pagalbininkų komandą, kuri jums padėjo pasiruošti šioms diskusijoms. Ir aš taip pat dalyvauju neformaliame trilogė. Turiu pasakyti, kad mums dabar reikės apsispręsti dėl kitų žingsnių, kaip turėtume dirbti toliau. Jūsų pasišventimas šiam darbui mums visiems yra akivaizdus, darbas vyksta, taigi turime ir sutelkti dėmesį į darbą. Dabar suteiksiu žodį ponui Erikui Gerero, po to ponui DAF. Tai- Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Ačiū, kad atvykote į šį posėdį. Manau labai svarbu akcentuoti, kad jūs dažnai lankotės mūsų komitete ir už tai komiteto nariai jums yra labai dėkingi. Jau buvo pasakyta, kad Lisabono sutartyje buvo numatytos dvi pagrindinės reformų kryptis. Visų pirma, tai yra institucijų darbo ir veikimo reformos. Pavyzdžiui, įsteigtas vyriausiosios įgaliotinės postas, Europos vadovų tarybos pirmininko postas. Yra ir kitos reformos, kita reformų grupė. Ji susijusių su tuo, kaip į Europos projektą tiesiogiai įtraukti piliečius ir nacionalinius parlamentus. Kitaip tariant, kaip pasiekti, kad būtų labiau dalyvaujama, kad aktyviau dalyvautų piliečiai ir kad į, į tą sudėtingą procesą įsitrauktų ir visų 27 valstybių narių nacionalinių parlamentų nariai. Džiugu, kad šiandien nagrinėjame abi reformų grupės. Su pirma, turiu galvoje piliečių iniciatyvą, o šiuo klausimu e, komisijos atstovai šiandien pasisakė du kartus. Visų pirma, kalbėjo e, čia dalyvaujantis e, komisijos atstovas, dabar pasisakėte jūs, komisijos vicepirmininkė. Džiaugiuosi, kad komisijoje prieštaravimų nėra, kad abu komisijos atstovai sakė tą patį. Vis dėlto visada naudinga išgirsti ir aukščiausių pareigūnų nuomonę, tai liudija didesnį įsipareigojimą. Aš dabar norėčiau pakomentuoti nacionalinių parlamentų klausimą. Manau, turime pripažinti tai, kad Kaip sakė ir komisija, nacionaliniai parlamentai ne visada iki galo supranta, ko iš jų prašoma, kaip jie gali prisidėti prie ES veikimo. Taip yra dėl keleto priežasčių. Visų pirma, visose nacionaliniuose parlamentuose vyksta tam tikra vidinė politinė konkurencija. Todėl Nacionaliniuose parlamentuose dažnai nemanoma, kad ES aktualijos yra didžiausias jų prioritetas. Kita priežastis yra labai elementari. Europos parlamento vadovai, politinių frakcijų vadovai turi tam tikrų nacionalinių įsipareigojimų ir dažnai į ES institucijų posėdžius siunčia tuos asmenys, kurie tuo metu turi laisvo laiko. Ir tai reiškia, kad tuose renginiuose dalyvauja labai skirtingi žmonės. Dėl to nėra užtikrinamas testinumas, ne, žmonės neprisimena, kas buvo kalbėta praėjusiame posėdėje. Taigi, norėčiau dabar sutelkti dėmesį į vieną dalyką, kurį minėjo komisijos vicepirmininkas. Mes turime užmėgsti glaudesnius ryšius su nacionaliniu parlamentų komitetais, kurie sprendžia ES reikalus. Pavyzdžiui, Ispanijoje veikia dviejų rūmų parlamentas, turime senatą ir kitus parlamento narius. Ir yra jungtinis komitetas, kuriame dirba ir senato, ir žemesniųjų rūmų nariai. Ir tas komitetas nagrinėja su ES susijusius klausimus. Žinoma, būtų labai svarbu bendradarbiauti su tuo jungtiniu komitetu, kad jis perdotų mūsų mintis par, nacionaliniam parlamentui. Aš manau, kad ponas Devygo susidūrė su panašia situacija Ispanijoje. Manau, kad mums reikėtų susirasti vieną stabilų, vieną stabilę institucinę struktūrą, su kuria galėtume palaikyti ryšius, kur galėtume renkti savo ir nacionalinių parlamentų susitikimus. Visą tai galėtų būti neformali struktūra, nebūtina kurti formalią struktūrą. Svarbu, kad būtų numatytas kanalas, per kurį nacionaliniai parlamentai galėtų labiau reikšti savo įsipareigojimus. reikėtų taip pat parodyti, kad tai, kas vyksta Europos parlamente, yra svarbu ir nacionaliniams parlamentas. Ir, ir kai nacionaliniai parlamentai tai supras, mes galėsime tikėtis didesnių nacionalinių parlamentų įsipareigojimų ir susidomėjimo. Šiuo metu vyroja tam tikras susirūpinimas ir nepasitenkinimas dėl to, kas vyksta su euru, dėl to, kas vyksta su ekonomika ir m, mm, sakoma, kad ES institucijos nesugeba reaguoti. Manau, kad dabar kaip tik yra tinkamas laikas nacionaliniams parlamentams suprasti, kokia yra svarbi europinė dimensija sprendžiant tos klausimus, kurie yra svarbus nacionaliniu lygiu. Ačiū. Dabar Andrew Duff, po to ponas Devygo. Ar dar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Jeigu ne, tada baigiame norinčių sudarinėti, norinčių pasisakyti sąrašą. Labadiena, komisijos nariai. Sutinku su jumis, kad iki šiol Lisabono sutartis įgyvendinama gana gerai, gana veiksmingai, tai veiksmingai daro komisija ir parlamentas. Tiesa, turiu šiokių tokių abejonių, ar galėtume plač... tokių pačių pagirimų išsakyti tarybos adresu. Manau, kad Lisabono sutartį reikėtų dar kartą išplatinti, tarp, išplatinti tarybos nariams, kad jie dar kartą ją perskaitytų ir geriau suprastų, nei supranta iki šiol. Tačiau turiu pasakyti, kad mes dabar vėl išgyvename tą laikotarpį, kai sutartis keičiama. Ir išgyvename tokį ES vystimosi laikotarpį, kai reikia kaip galima glaudesnio Europos parlamento ir komisijos bendradarbiavimo. Mes šiuo metu laukiame Europos vadovų tarybos pasiūlymo dėl ES ekonominės valdysenos sistemos keitimo. Siekiant sukurti nuolatinį mechanizmą, kuris padėtų spręsti problemas, kai, mm, kurių kyla, kai valstybės negali gražinti savo skolų. Tas mechanizmas yra vadinamas nuolatiniu krizių valdymo mechanizmu. Pavadinimas gana įdomus, nes tai mm, leidžia daryti išvadą, kad ES ir ES pinigų sąjunga turėtų įprasti gyventi nuolatinėmis krizės sąlygomis. Jūs žinote, kad dėl to yra sutarta pagal 122 straipsnį, kuriame yra kalbama apie gamtinės katastrofas, kurių valstybės narės negali kontroliuoti, kalbama apie išimtinio pobūdžio katastrofas. Tik akivaizdu, kad 122 straipsnis nėra tinkamas teisinis pagrindas, kuriant tokį nuolatinį krizių valdymo mechanizmą, kurio dabar reikia. Taigi mes dabar žiūrime į 136 straipsnį, kuris visų pirma ir išimtinai yra susijęs su Eurogrupe. Ar komisija sutinka, kad 136 straipsnis yra tinkamesnis teisinis pagrindas tokiam nuolatiniam krizių valdymo mechanizmui kurti nei 122 straipsnis. Ir jeigu taip, kas bus daroma? Dirbant su tokiamis valstybėmis narėmis, kurios šiuo metu nėra eurozonos narės, pavyzdžiui, Lenkija, Švedija, su tokiamis valstybėmis narėmis, kurios nori kaip galima greičiau prisijungti prie eurozonos. Tai yra prisijungti, kai tik įvykdys konvergencijos kriterijus. Taip pat kalbu ir apie tas valstybės narės, kurios pareiškė norą dalyvauti, kuriant nuolatinį krizių valdymo mechanizmą. Norėčiau visų pirma išgirsti komisijos nuomonę apie teisinį pagrindą. Ir antra, noriu paklausti, ar jūs manote, kad taip smarkiai keičiant ekonominės valdysenos sistemą. Galima išvengti sutarties peržiūrėjimų pagal 48 straipsnio 6 dalį. Jeigu būtų peržiūrima, tai mes turime užkirsti kelią galimam ES įgaliojimų padidinimui. Manau, kad vertėtų pasižiūrėti ir kaip vyksta akademinė diskusija šio klausimu. Ir aš pats savęs dažnai klausiu, ar tokio nuolatinio krizių valdymo mechanizmo sukūrimas nedidina ES kompetencijos, neišplečia ES kompetencijos. Tai, yra, tai nėra vien politinio pasirinkimo dalykas. E, jis turi būti įtvirtintas teisinių požiūrių, kad būtume apsaugoti mes ir kad būtų apsaugota sutartis nuo e, skundų teisme. Taigi man būtų labai įdomu išgirsti komisijos pamastymus šio klausimu. Ir galiausiai Jūs turbūt matėte, kad Junktinė karalystė paskelbė įstatymo projektą, kuriuo yra siekiama pakeisti Junktinės karalystės stojimo į ES sąlygas. Yra numatoma renkti referendumus dėl visų esminių sutart, sutarties pakeitimų. Taip pat e, ir dėl tam tikrų pasarel arba pereimo nuostatų taikymo. Tai yra nuostatos numatytos sutartyje. Ir dėl sustiprinto bendradarbiavimo procedūros taikymo, jeigu Junktinė karalystė nuspręstų dalyvauti toje pagrindinių šalių grupėje, kuri pasisako už sustiprintą bendradarbiavimą tam tikroje srityje. Man atrodo, kad tokius scenarijumi yra nueinama per toli, bet, bet kuriuo atveju egzistuoja galimybė, kad Junktinėje karalystėje referendumai bus pasitelkiami daug dažniau. Ir mano nuomonė, tai paralyžiuotų jungtinės, e, atsiprašau, Europos Sąjungos institucinį vystimasi. O jungtinės karalystės ministrai pažįstų tas sutarties nuostatas, pagal kurias jie privalo e, prisijimti įsipareigojimus vyriausybių vardu taryboje, e, laikytis tam tikro tarybos sprendimo. Apie tai kalbama sutarties 62 straipsnėje, kur kalbama apie vyriausybių prisimamus įsipareigojimus. Ir jeigu dėl tarybos sprendimų būtų rengiami referendumai, tai kiltų klausimų dėl Junktinės karalystės patikimumo ir dalyvavimo. Aš nemanau, kad komisija, tikrai nesitikiu, kad komisija jau įvertino, visapusiškai įvertino šio įstatymo projekto svarbą ir poveikį. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį į šiuos klausimus, kuriuos komisijos tarnybos turėtų aptarti. Tai yra klausimas, dėl kurio komisija ir šis parlamentas visiškai pagristai turėtų reikšti susirūpinimą atėjus reikiamam laikui. Ačiū. Señor vicepresidente, alegre esa cara porque después de la intervención del señor Duff, donde poco más o menos. Pone pirmininkė, jums leidus, aš norėčiau kai ką pasakyti. Pone pirmininkė, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mane labai sudomino jūsų pastabos dėl to, kaip galima būtų nacionalinių parlamentų narius įtraukti į teisėkuros procesą, kuris vyksta čia, Bruselėje. Mes sukūrėme ankstyvo perspėjimo sistemą. Ir sudarėme galimybę tais atvejais, kai gan didelė parlamento narių dauguma abejojo dėl to, ar buvo laikomasi subsidiarumo principo, negu jokio kito subsidiarumo principo, tuomet jie gali iškelti geltonąją ar raudonąją kortelę. Aš manau, kad visos kalbos apie riziką buvo iš tikrųjų nepagrystos. Tai yra tiesiog e, žaidimo prieš, nutikto prieš komisiją dalis. Nemažai valstybių narių reikalavo, kad šiai sistemai būtų suteikta, suteiktas didesnis, rimtesnis vaidmuo. Tačiau panašu, kad tik tai vienas ar du parlamentai iš tikrųjų tai tinkamai ją pasinaudoja. Dažnai ir čia Europos parlamente matome, kad rengiant kai kurios pranešimus ne visi parlamento nariai įsitraukia į darbą. Jūs minėjote, kad nacionaliniai parlamentai sureagavo kritiškai kai kurios jūsų pasiūlymus. Ir gal jūs galėtumėt pakomentuoti šiuos atvejus? Man atrodo, kad yra visiškai normalu tai, kad nacionaliniai parlamentai kritiškai reaguoja į komisijos pasiūlymus. Man atrodo, tai yra sveikas dialogas ir būtų dėkingas, jeigu jūs jį šiek tiek pakomentuotumėt. Jūsų mandatas yra gan platus. Aš norėčiau jūsų paklausyti, ką jūs manote apie 2011 metų biudžeto tvirtinimą. Aš galiu išsakyti savo nuomonę, turint galvoje, kad šiuo metu Europa išgyvena labai gilę krizę. Svarbu yra suprasti, kad nesugebėjimas susitarti dėl biudžeto nusiūs labai blogą žinę žmonėms. Dabar daugam atrodo, kad e, būtent dabar mes turime sutelkti savo jėgas, turime vieni kitiems padėti. Tačiau bus taikoma labai keista vienos dvylikto, dvyliktosios taisyklė, kuri labai apsunkins gyvenimą valstybėms narėms. Aš tikiuosi, kad per pastarasis dešimt dienų situacija šiek tiek gal, gal pasikeitė ir gal jūs galėtumėt pakomentuoti ją. Ja. Ir dėkoju Jums Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, kadangi mums Jūsų iniciatyvos paprastai visuomet patinka. For, um, dėkoju visiems komiteto nariams už jų, jų pastabas ir klausimus ir dabar sutiksiu žodį komisijos nariui. Ir norėčiau priminti kolegoms kad pas mus labai dažnai ateina komisijos narys ir mūsų pirmininkas taip pat paminėjo, kad e, kokie yra prioritetiniai šiandienos klausimai ir gal ne visus klausimus galėsite sureaguoti. Bet prašau, komisarė. Dėkoju, pirmininkė, ponė Enrikė. Man atrodo, kad jūs labai tiksliai nubrėžėte situaciją nacionaliniuose parlamentuose, kurie puikiai žino apie tai, kad dabar jie turi naujų priemonių, e, remintis kuriomis gali bendradarbiauti su ES institucijomis, su ES komisija, pavyzdžiui, ir kad iš tikrųjų e, nacionaliniai parlamentai galėtų geriau pasinaudoti šiomis priemonėmis tam, kad sustiprintų savo ryšius su mumis. Labai dažnai, kai aš nuvažiuoju į nacionalinius parlamentus, išgirstu, kad e, taip malonu, kad pas mus e, atvažiuoja komisijos narys, mes gauname pasiūlymų, pasiūlymus iš Europos komisijos, tačiau aštuonių savaičių jiems įvertinti mums nepakanka. Aš manau, kad labai svarbu būtų, e, kad nacionaliniai parlamentai užsibrieštų labai aiškiai savo prioritetus. Aš e, suprantu, kad pavyzdžiui, Ispanijos parlamentui žuvininkystės klausimai gali būti labai aktualūs, tačiau mano šalies, Slovakijos parlamentui žuvininkystė rūpi tikrai kur kas mažiau. Mes tengiamės pateikti pakankamą informacijos apie tai, ką komisija ketina daryti kiekvienais ateinančiais metais ir taip pat teikime informaciją apie tai, kokie yra mūsų ilges, e, ilgalaikesni, ilgalaikesni planai. Mes e, visuomet esame pasirengę patarti parlamentams ir aš matau, kad jie vis labiau sitraukiam į bendradarbiavimo procesą. Su ponu Arijas Kaneta man taip pat yra tekę bendrauti ir Mano įspūdis buvo panašus kaip ir jūsų. Labai svarbu yra parengti visą logistiką, e, parengti bendravimo kanalus. Jei Europos parlamento nariai galėtų palaikyti kuo glaudesnius ryšius su nacionaliniais parlamentais, būtų puiku. Kartais mes išgirstame skirtingas nuomonės, kurias išsako tos pačios šalies, tos pačios politinės partijos atstovai, priklausomai nuo to, ar jie dirba Europos parlamente ar nacionalinėme parlamente. Dabar komentuodamas jūsų praktinį pasiūlymą apie tai, kam Europos komisija turėtų suteikti informaciją pirmiausia. Kas turėtų pirm, pirmasis ją gauti. Na, mes šiuo metu bendradarbiavome su nacionalinis parlamentais ir ieškome būdų, kurie leistų mums surasti tinkamiausią, geriausią darbo metodą. Tam, kad į mūsų pasiūlymus būtų kuo skubiau sureaguojama. Būtų labai gerai, jei nacionaliniai parlamentai ateityje galėtų iš karto, iš anksto apsispręsti, kokius klausimus svarstyti bus patikėta Europos reikalų komitetui, o į kokius klausimus turės reaguoti kiti specializuoti e, nulatiniai komitetai, pavyzdžiui, Žemės ūkio komitetas. Žemės ūkio e, ministras atvažiuos į Žemės ūkio ministrų tarybą ir po to, kaip žinia, nacionaliniai ministrai, sakingo Žemės ūkį, ko gero, dažniau susitiks su Žemės ūkio komiteto nariais nei su e, kitais nacionalinių parlamento nariais. Jūs taip pat klausėte ir apie nuoseklumą. Kai klausimai yra keliami Kozakė ar kitose e, politiniuose susitikimuose dažnai stokojama yra nuseklumo dėl to, kad žmonės dažnai keičiasi ir labai dažnai yra prarandami asmeniniai kontaktai, kurie yra tokie pasvarbus kaip ir instituciniai kontaktai. Aš tikiuosi, kad naujas mechanizmas, kurį mes šiuo metu dėgiame, paragins nacionalinių parlamentų narius specializuotis atskiruose, atskiruose sritise, tam, kad mes galėtume žinoti, į ką konkrečiai mums reikia kreiptis kiekviename parlamente, į, į kokį parlamentą reikia, į kokį komitetą reikia kreiptis. Pone Dafa, jūs esate da, išminčius, iš tikrųjų tikras akademikas Ir todėl kiekvieną kartą, kai išgirstu jūsų klausimą, šiek tiek uh, e, išsigastu, nes nežinau, ar sureaguosiu į jį teisingai. Ar reikia keisti sutartis? Manau, kad jei praeitais metais kas nors mūsų būtų paklausęs, ar mes uh, apie ką kalbėsime 2010 metų gruodžio pradžioje, vargu ar mes tuomet galėjome tikėtis, kad vėl kalbėsime apie tai, jog būtina keisti sutartį. Manau, kad turime išnaudoti visas teisinės priemonės tam, kad sugalvotume, kaip galima būtų sukurti naują nulatinį mechanizmą remiantis esamą sutartimi. Europos vadovų tarybos išvadose Europos vadovų tarybos pirmininkui yra suteikti įgaliojimai konsultuoti su valstybėmis narimis ir aptarti būtinybę keisti sutartį. Manau, kad šių diskusijų svarstymų metu paaiškės konkrečiai, ką galima būtų keisti, kaip tai galima būtų daryti. Ir tikiuosi, kad 2013 metais e, jau galės, galėsime turėti šią naują priemonę, kurios gyvenime galės dalyvauti ir privatus sektorius, kuris kol kas dar vaidina nepakankamą vaidmenį. Už viską kol kas moka mokesčių mokėtojai ir uh, tai kelia problemas e, vyriausybėms. Susitarti dėl to nebus lengva. Be abejo, visus šios, šios pasiūlymus dar reikės e, įforminti teisės aktais ir surasti jiems tinkamą teisinį pagrindą. Ponas Daf minėjo 122 straipsnį Šis straipsnis yra parankus ne vien dėl to, kad jame kalbama apie katastrofas, bet ir dėl to, kad jame yra paminėtas ir solidarumas. O 136 straipsnėje visas dėmesys skiriamas eurozonai. Ir tos šalis, kurios neįeina į eurozoną, e, gali atsisakyti taikyti šį straipsnį. Ir aš manau, kad mums reikia konkrečiau aptarti, ko mes norime. Gal galime pagalvoti ir atskirą straipsnį. Šiuo metu mes laukime dvišalių pirmininko Van Rompojaus ir jo partnerių konsultacijos. Ir aš tikiuosi, kad po šių konsultacijų mes turėsime aiškesnį vaizdą apie tai, ko norime. Aš turiu pasakyti, kad komisija laikosi gan griežtos nuomonės, kad, me, kad būtina supaprastinti būsimąją sutarčių keitimo tvarką. Mes atsimename, kaip sunku buvo ratifikuoti Lisabono sutartį. Ir mes nerimaujame, kad ateityje, jei norėsime ką nors keisti, mes atversime Pandoros skrynę. Mes pat, galime pateikti pasiūlymą ir jei galiojantį tvarką bus pernelik sudėtinga, tuomet gali prasidė, prasidėti ilgiausios dėrybos ir svarstymai. Jei mes norime keisti sutartį, tuomet šis pakeitimas turi būti labai aiškiai suformuluotas. Ir šis pakeitimas neturėtų suteikti naujų galių ES. Ar įmanoma tai padaryti? Na, manau, kad jei pažvelgsime į uh, mechanizmą, kuris buvo pritaikytas Airijai, pamatysime, kad jis pagrystas yra dvišalėmis garantijomis. Ir tai galėtų būti vienas iš variantų. Na, aš bandau tiesiog sureaguoti į pono DAF klausimą, kuris buvo labai sudėtingas. Kalbėdamas apie referendumą, galiu pasakyti, kad uh, Tai yra kiekvienos valstybės narės konstitucinės santvarkos klausimas. Kiekviena valstybė narė turi teisę apsispręsti, kokiu būdu tvirtinti sutarties e, pakeitimus. Tačiau galiu tik dar kartą pakartoti, kad jeigu mes taikytume supaprastintą procedūrą sutarties e, pakeitimui, tuomet be abejo negalima kalbėti apie e, referendumą. Na, tai yra dar ateities diskusijų e, e, klausimas. Daug kas priklausys nuo to, ką mes norėsime keisti ir kaip šis pakeitimas bus suformuluotas. Bet mes norim, manome, kad mums reikia turė, numatyti galimybę supaprastinta tvarka keisti sutartį, kai tai yra reikalinga. Taip, kad mes galėtume ją keisti greitai, neįsiveldami į ilgas institucinės kovas. Ir ponas Daf Ponas Dav, kaip žinia, yra iš Junktinės karalystės. kad Junktinė karalystė iš jų klausimas yra labai aktuolus ir mes be abejo jūs svarstysime su kolegomis iš Junktinės karalystės. Ir kad reaguodamas į pono Diovygo pastabą dėl subsidiarumo. Kaip mes galime bendradarbiauti su nacionalinės parlamentais šiuo klausimu? Mes nusprendėme taikyti bendresnį požiūrį. Tai reiškia, kad mes vertinsime nacionalinių parlamentų nuomonės pirmiausia politiškai, o ne teisiškai. Mes pradėję taikyti šią sistemą, supratome, kad nacionaliniai parlamentai ne tik nori pritarti ar nepritarti kokiam nors pasiūlymui, bet jie taip pat yra linkę pakomentuoti jo turinį, jo šių nuostatų būtinybę, reikalingumą tam tikrų laikų ir taip toliau. Ir savo nuomonėse uh, nacionaliniai parlamentai turi galimybę ir išsakyti savo po, požiūrį į įvairiausius pasiūlymo aspektus, ne vien a, a, aptarti, ar jis prieštarauja subsidiarumo principą ar ne. Kai kurie atsakymai, kuriuos gauname, yra labai ilgi. Ir aš visuomet stengiuosi pats e, jiems parašyti laišką tam, kad jį pats pasirašau tam, kad nacionaliniai parlamentai suprastų, kad mums jų atsakymai yra svarbus. Dabar 2011 metų biudžetas. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad dabartinė situacija yra sudėtinga. Kaip e, Britai sako, e, Darbo tikrai turime e, pakankamai ir žinome, kad e, vienos dvyliktosios taisyklės taikymas e, bus nenaudingas kai kuriams valstybėms narėms. Mes, pažiūrėjau, nepagalvojame apie tai, kaip šios taisyklės pritaikymas paveiks mūsų uh, projektus skirtus nu, inovacijoms skatinti ir moksliniams tyrimams, kaip tai paveiks tiesioginės išmokas e, pagal bendrąją e, žemės ūkio politiką ir taip toliau. Komisija be abejo norėtų, kad dėl biudžeto būtų susitarta iki metų pabaigos. Paskutinis e, tvarkaraštis buvo štai koks. Komisija labai daug dirbo ir praeitą penktadienį pateikė uh, E, savo atnaujintą pasiūlymą 11, 11 val. 30 minučių, jį pateikėme parlamentui. Svarstymai taryboje vyks gruodžio 7 dieną ir po to šis pasiūlymas taip pat bus svarstomas ir plenarinėme posėdėje gruodžio mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad kalėdas pasitiksime jau ramę sąžinę. Ir kad mokėjimai iš įvairių fondų, skaitant ir prisakymo prie globalizacijos padarinių fondo, tikrai nevėluos. Tai yra aktualu ir Ispanijai beje. Dar vieną pastabą norėčiau įsakyti apie biudžeto adekvatumą ir tai, kiek, kokios vyksta diskusijos šiuo metu. Aš apsilankiau Niderlandų parlamente. Iš karto po to, kai žlugo mūsų dėrybos dėl biudžeto. Aš labai išsamei paaiškinau Niderlandų parlamento nariams, kaip veikia Europos biudžetas ir kad valstybės narės skiria tik vieną procentą nuo savo BVP Europos biudžetui ir tik 5 procentai e, šių pinigų yra skiriami administracinėms išlaidoms. O nepamirškime, kad mes turime didžiulę vertimo tarnybą, turime ir savo savybės trečiose šalyse. Ir aš manau, kad šie 5 procentai iš tikrųjų nėra didelė e, suma. Ir todėl turime suprasti, e, apie kokius konkrečiai skaičius kalbame, apie kokias proporcijas kalbame. Europos Sąjungos biudžetas yra labai reikalingas mums visiems ir aš manau, kad mes tiesiog turime nulatos reguliariai visiems aiškinti, kokią didžiulę pridėtinę vertę sukuria Europos Sąjungos biudžetas, kuris yra sudaromas tik iš vieno procento valstybinio narių BVP. Ir manau, kad ne tik, e, Europo, ne tik nacionaliniuose parlamentuose, bet ir apskritai mūsų piliečiams dažnai yra neaišku iš tikrųjų, kas tai yra per daiktas ES biudžetas. Lab, ačiū. Ir tik tai viena pastaba dėl to, e, dėl nuomonių keitimosi, dėl biudžeto dalykų. Mhm. Mes, manau, galime dar panaudoti likusias dešimt 10 minučių būtent e, tom pastabom dėl biudžeto, bet tikiuosi, kad, e, e, kad mes naudingai išnaudosim šitą laiką. Kai aš komentavau biudžetą, sako ponas Mendoda, aš norėjau pasakyti tai, kad, tarkim, mes dalyvavome priimant susitarimą konvencijoje. Ir, ir po ilgų diskusijų mes susitarėme dėl biudžeto, mes gavome pritarimą dėl tom metiniam, finan, metiniai, daugiametį finansiniai perspektyvai. Ir taip pat Mes konsultavomės dėl to, e, kokie bus tie nauji finansavimo šaltiniai ir, ir, ir kokie tie bus nauji ištekliai. Bet, bet kokia atveju vyko diskusijos, buvo susidarta. Bet jeigu jūs nesilaikote e, susitarimo ir bandote gauti daugiau galių, nei buvo susitarta, tai tokiu da belieka tik apgailę stauti. Aš norėčiau jūs tik tai paraginti, jūs ir poną Levandovskį, toliau kaip sakė ponas Popas. Popiežius, kad klysti yra žmogiška. E, e, tai galbūt pasižiūrėkime, ką mes padarėme ir žiūrėkime, ką reikėtų tolyti dariau, kad ne, toliau, kad nereikėtų, kad netektų gailėtis. Pirmininkė. Dėkoju ir dabar dar yra norinčių pasisakyti, pasisiūlyčiau kalbėti trumpai dėl, e, e, dėl tų laikinų nuostatų, dėl finansinius priežiūros institucijų. Aš e, žinau, kad mes visi tikimės, kad turėsime patvirtintą biudžetą, bet kol kas taip nėra. Jeigu mums vis dėlto teks susitaikyti su, tų, su tais laikinais 12 mėnesių biudžetais, provisional 12, Ar na, jūs matote kokį nors sprendimą, kaip galima būtų išspręsti šitą situaciją? Toliau, ačiū. Toliau, Andrew Duff. Dėkoju. Dėkoju, e, ponas komisijos pirmininkė, už atsakymus į mano ankstesnius klausimus. Akivaizdu, kad mes viena, vienas kitą suprantame. Dėl biudžeto. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai svarbu pasiekti, kad komisija e, paremtų, toliau remtų 2006 metų tarp institucinį susitarimą. Dabar Na, mes žinome, kad atėjus laikui šitą susitarimą pakeis finansinis reglamentas, bet turint omeny visus kitus e, lankstumo e, instrumentus, mes turime prisiminti, kad e, kol kas dirbame pagal tarp institucinį susitarimą, tol, pakol jo nepakeis kažkoks tai il, na, nuolatinis instrumentas ar susitarimas. Dabar dėl daugiametės finansinės e, perspektyvos ir e, išteklių. Mes turime vykdyti politinį dialogą, kuriame dalyvautų ir parlamentas. Bet ponas Mendes Devyko yra visiškai teisus. Susitarimas buvo pasiektas ir mes nesiekėme įgyti daugiau galių, negu yra numatyta sutartyje. Bet kai buvo tarimasi dėl to susitarimo, buvo kalbama apie tai, kad parlamentas turi dalyvauti diskusijo, diskusijose dėl uh, daugiametės finansinės perspektyvos ir išteklių. Nes jeigu mes toje diskusijoje nedalyvausime, tai yra tikėtina, kad parlamentas bus priverstas atmesti tarybos dėrybų arba dėrybų tarybos, taryboje rezultatus. Na, nenoriu būti blogas pranašas, bet yra akivaizdu, kad parlamentas gali ir atmes pasiūlymą, kuris mums yra nepriimtinas ir kurio formulavime arba jo sudarimine pats nedalyvavo. Tad būtina, žinoma, žinoti, kad komisija palaiko parlamentą paruošimuosiuose diskusijose to klausimu. Dėkoju. Kaip biudžeto taikinimo komiteto narys negaliu nutilėti, nes dabar vyksta tikrai labai svarbios diskusijos dėl biudžeto. Su pirma, sutinku su Andrew Duff. Mums keista matyti, kad vadovų taryba nevykdo e, to, kas e, e, yra numatyta Lisabonos sutartyje. Tai yra tiesiog E, į, į konsultacijų procesą neįtraukė Europos parlamentų. Na, iš tiesų aš nesuprantu, kodėl, nepaisant to, kas yra numatyta 324 straipsnėje, e, jis nėra vykdomas ir nėra vykdomas ir atitinkamos e, sutarties sąlygos. Kita vertus, Mes negalime šią diskusiją pamiršti biudžeto. Mes neprašome kažko daugiau. Bet pas, panašu, kad e, pagal paskutinį komisijos pasiūlymą mes e, prarasime labai svarbų instrumentą, tai yra lankstumą. E, naujas rezervo numatytas limitas yra 0,003. E, tai yra labai žemas limitas ir todėl e, diskusijos tas rezultatas buvo toksai. Na, diskusijos tikrai buvo labai e, aršios, jos buvo labai įtemptos ir manau, kad jos dar nesibaigė. Mes stengiamės pritaikyti biudžetą prie Lisabonos sutarties nuostatų, bet to pat metu mes e, nenumat, numatome tik tai labai nedidelį biudžeto lankstumą. Tai kaipgi mes tada galėsime jį gyventinti. Ir aš iš tiesų tikiuosi e, griežtesnis e, ir stipresnio komisijos vaidmens. Kol kas komisija atrodo gana silpnai diskusijose, o tai nėra e, gerai Europoje. Europos Sąjungoje norėtumėm, kad komisija e, būtų stipresnė gindama Europos Sąjungos interesus ir gindama e, ir, ir siekdama, kad būtų gyvenintos ir teisės ir pareigos. Ačiū, sako pirmininkė. Ar suteiksime mūsų svečiui penkias minutės atsakyti į klausimus? Prašau. Ačiū, noriu atsiprašyti Inigo. Žinau, kad jo klausimo tikslas buvo netoks, bet aš tiesiog norėjau pateikti pavyzdį, kiek projektų patirtų neigiamą poveikį. Dėl biudžeto diskusijų sutinku su juo ir su kitais kalbėtojais. Diskusijos buvo nepaprastai sudėtingos, jūs juose dalyvavote, žinote, kokia įtampa ir kokia atmosfera vyrauja. Europos, vyravo Europos vadovų tarybai diskutuojančią klausimų. Europos Sąjunga išgyvena vieną sudėtingiausių metų, tai lemia ekonomikos ir finansų krizė. Mes pateikėme pasiūlymą, kuris mūsų nuomonė gali būti patvirtintas iki metų pabaigos. Bet to mes aiškiai sakome, kad kalbant apie nuosavus išteklius, mes pateiksime šį pasiūlymą tuo pačiu metu, kai teiksime pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos. Tai bus padaryta 2011 m. birželį. Kalbant apie ES biudžetą, mes čia darome viską, ką galime, turėdami galvoje apribojimus, kuriuos mums primeta diskusijos. Taigi mes padidinome biudžetą teisingumo ir vidaus reikalams, taip pat e, bendrai saugumo ir užsienio politikai, kad galėtų pradėti veikti išorės veiksmų tarnybą. Tas lankstumas 0,03 procento. Mūsų nuomonė tai buvo daugiausia, ką galėjome pasiekti tuo metu. Mūsų, nuom, mano nuomonė, Komisija prisėmė labai svarbų įsipareigojimą geriau komunikuoti ir pateikti išsamius argumentus, kurie kalba už pridėtinę vertę, kurią teikia Europos Sąjunga. Taip pat kalbėsime ir kiek kainuotų Europos nebuvimas. Tokiais argumentais vadovaudomėsi dalyvausime diskusijose. Kalbant apie procedūras, svarbu laikyti sutarties, atsižvelgti į atitinkamų institucijų vaidmenį, Europos parlamento vaidmenį. Tikiuosi, kad mes to ir pasieksime, nes tai yra lemiamas dalykas siekiant sėkmingai užbaigti dėrybas dėl daugiametės finansinės programos. Dabar perėsiu prie konkrečių klausimų. ES ir naujų priežiūros institucijų. Žinoma, mes norėtume turėti biudžetą. Mes vis dar tikime, kad biudžetas bus patvirtintas, todėl atsarginių planų nerengėme. Mūsų nuomonė reikia tęsti finansavimą tų struktūrų, kurios veikė prieš steigiant ES. Taigi turiu galvoje tarybos generalinį sekretoriatą. Dabar reikės įtraukti į struktūras išorės veiksmų tarnybos e, darbuotojus, įtraukti juos į tas struktūras, kurios anksčiau egzistavo. Taigi reikia priimti į darbą naujų darbuotojų, Teisės tarnyba šiuo metu aiškinasi, kaip tai reikia daryti. Šie darbuotojų prieimimo klausimai yra labai sudėtingi išorės veiksmų tarnybos pradžioje. Ačiū uždėmesi, matau, kad mums jau pradeda trūkti laiko. Ačiū Jums visiems už pasisakymus. Noriu dar kartą padėkoti komisijos nariui. Žinote, kad mes tęsime darbą. Rytoj 9 ryto bus balsuojama dėl piliečių iniciatyvos, tai yra bendras komisijos tarybos ir parlamento darbo vaisius. Taigi dėkoju Jums, visai Jūsų komandai už pasirengimą. Jeigu nebesusitiksime Konstitucinių reikalų komitete, tai noriu palinkėti Jums linksmų kalėdų ir labai tikiuosi, kad bus patvirtintas biudžetas. Pirmininkė dėkoja vertėjams.